Bonjour à tous. O să vă rog să vă puneți. Labą dieną, prašau, užsidėkite ausinės, nes aš kalbėsiu rumunų kalbą, kalbą, kurią myliu. Trebuie de la început să vă... Gerbiami kolegos, dėja turiu Jums pranešti blogą žinę iki ketvirtos valandos aš pirmininkausiu šiam posėdžiui. O blogoji žinia yra ta, kad mūsų pirmininkė Silvija Kosta susirgo ir negalėjo atskristi į Briuselį. Štai ta blogoji žinia, kurią norėjau pranešti. Aš tikiuosi, kad jai pagerės sveikata iki rytojus ir šiandien jinai jau galės atvykti. Ir rytoj negalės jau atvykti. Norėčiau paklausti, ar kas nors turėtų prieštaravimų posėdžio protokolui. Ne. Suteiksiu žodį. Taip, aš norėčiau pakomentuoti praėjusio posėdžio protokolą. Ar galėtumėt įrašyti mano komentarą į šios dienos posėdžio protokolą? Aš raštu pateikiau savo komentarus, pateikiau sekretoriatui. Ir tai yra susijęs su Lux Prize, kaip Doris Peck buvo čia. Aš norėčiau, kad tai būtų įtraukta į protokolą. Since 2007 it has become prestigious as well as a sustainable instrument of parliamentary cultural diplomacy. This again in order to designate the lux film prize two thousand and fourteen winner Laksfilm e, prizas yra garbingas prizas, kuris leidžia įvertinti konkuruojančius kūrinius ir šis prizas turėtų e, plačiai, plačiau būtų rodomas visuomeniai ir parlamentas sieks sąsajų su kitomis ES institucijomis, pirmiausiai su ES komisija. E, štai tokia nuomonė susiformavo diskusijų metu, kad reikėtų platesnę visuomenę įtraukti, užtikrinti sąsajas ir pasižiūrėti, tos, kokį poveikį duoda tos sąsajos dirbant kartu su Europos komisija ir Doris Pak tai patvirtino ir toliau trukusios diskusijos taip pat patvirtino tokį požiūrį. Norėčiau, kad tai būtų traukta į šios dienos protokolą, kaip tai būtų atspindys praėjusio posėdžio protokolo. Pirmininkas, ačiū, žinoma, mes tai trauksime į posėdžio protokolą. Jeigu daugiau nėra pastabų, tuomet posėdžio protokolą laikau patvirtintų. Gerai, kad daugiau nėra pastabų, taigi protokolas patvirtintas. Šiandien bus vertimas užtikrintas į prancūzų, vokiečių, italų, anglų, danų, estų, bulgarų, rumunų. kalbas, o dabar ponia Blehan pasiūlė pristatyti pranešimą dėl vidaus valdysenos formų. Suteikiu Jums žodį, prašau. Ačiū pirmininkė. kolegų prašymų aš surinko informaciją apie por, portalą, kur kalbama apie kultūros renginius ir įtrė komitetas taip pat parašė tam tikrus atsiliepimus, kurios, su kuriais galima elektroniniu būdu susipažinti. Norėčiau keletą dalykų išryškinti, kurie svarbus mums. Interneto valdysenos forumas vidaus valdysenos formas jau veikia devintus metus, tai buvo pradėta Tunise. Ir visi, kas dalyvauja interneto valdysenos sistemoje, programoje, turi susitikti kartu ir diskutuoti atvirame forume, tais klausimais, kurie susijęs su interneto valdymu. Ši tema buvo labai svarbi per pastarosius metus ir dabar vėl tapo e, labai aktuali. Čia kalbu apie e, tinklo neutralumo klausimą. Tiek tarptautiniu požiūriu, tiek kitais požiūriais. Tinklo neutralumas yra labai svarbus, ypač besivystančiose šalise, todėl kad tam tikros įmonės uh, suteikia laisvą prieigą prie interneto, bet tik, tarkim, galima naudotis Facebooko tinklais. Ir tos diskusijos šiuo metu vyksta besivystančiose šalise dėl interneto neutralumo ir taip pat vyksta e, svarbios diskusijos čia. Svarbu, kad šiandien Europoje mes galėtumėm užtikrinti, kad mūsų balsas būtų išgirstas. ypač praktiniuose forumuose, kad būtų galima apsvarsyti, kaip būtų galima Maltos suinteresuotų šalių mechanizmą įgyvendinti veiksmingų būdų ir tai padėtų sprendimų prieimimo procese. Kitas klausimas yra interneto saugumas ir dar viena tema kuri susijusi ir su mūsų veikla, tai yra vaikų sauga ir saugumas internete. Daug buvo pranešimų patikta ir diskusijų šio klausimu ir interneto valdymo forumo diskusijos be kitų iniciatyvų iškėlė idėją, kad vaiko saugumas internete tampa labai aktualiu klausimu, visiems labai rūpimu, rūpimu klausimu. Svarbu įtraukti visus veikiančiosius asmenis ir dialogo keliu ieškoti sprendimų. Sprendimų yra nemažai, kuriuos būtų galima įgyvendinti. Taip pat žmogaus teisės vaidina labai, vaidina labai svarbu klausimą, ypač Turkijoje. Deja, e, kitose šalise internetinės formas buvo naudojamas siekiant pabrėžti žmogaus teisės, tačiau Turkijoje, Stambule žmogaus teisų grupės, jaunimo grupės nusprendė tai boikotuoti ir pasiūlė alternatyvų, nevyriausybinį formą. Ir aš dėl to mm, tik tai apgailę stauju, nes tikrai vyksta daug diskusijų dėl žiniasklaidos e, laisvės, išraiškos, informacijos laisvės ir visais tais klausimais būtų galima diskutuoti forume. Mm o ne bandyti kažkaip atriboti tuos žmonės, kurie dirba šioje srityje. Kitais metais Brazilijoje vyks diskusijos dėl pagrindinių teisių, dėl žiniasklaidos pluralizmo. Tai turėtų vykti paties forumo ribose, o ne kažkur išorėje alternatyviuose formuose. Dar vienas klausimas, kas atsitiks interneto forumui ateityje? 2015 metai yra paskutiniai e, jo veikimo metai. Jungtinės tautos turės nuspręsti, ar galima pratesti mandatą ir mes laukiam ir finansavimo, ir informacijos iš sekretori, sekretoriato. sekretoriato Galbūt mes jau galėsime gauti kažkokius oficialius duomenis, oficialų patvirtinimą kad būtų galima daugiau informacijos išsamesnės sužinoti, nes kol kas mes žinome tik tai tam tikra, tikrus e, bazinius dalykus, tik tai struktūrinius dalykus, reikėtų visą tai labiau aplipdyti turiniu ir tą informaciją plačiau paskelbti. Atskaitomybės, atskaitomybė taip pat yra labai svarbi, užtikrinimas atskaitomybės reikėtų labiau internacionalizuoti interneto valdymą, nes dabar yra pernelik daug galių suteikiama tik tam tikriems veikiantiems asmenims. Mes parlamente pritarėme ir Europos komisijos požiūrį ir glaudžiai bendradarbiaujame su komisija. Dokumentai raštu, kuriuos jūs gausite, ten matysite, kad vyko ir dvišalės dėrybos, Mes diskutavome su jaunimu, jaunimo forume, kalbėjome apie jaunų žmonių poreikius, apie tai, kaip jie vertina interneto valdymo klausimą. Ir aš tikrai raginčiau susipažinti su tuo e, protokolu ir konferencijos e, santrauka. Tai yra tikrai įdomi informacija. Man labai malonu, kad mes galėjome du atstovus iš kultūros komiteto e, siūsti į, į GS. Tokiu būdu daugiau gausime informa, informacijos čia parlamente ir galbūt galėsime daugiau įtakos daryti. Tai svarbu ne tik Europos parlamentui, tai įdomu ir kitiems e, e, forumams. Taigi interneto valdymo sistema IGS yra ypatingai svarbus dalykas ir reikia suformuoti bendrą požiūrį interneto valdymą. Kol kas yra tik labai nedaug politikų. E, Britai, pavyzdžiui, e, Britų politikai gana neblogai atstovaujami šiame forume, tačiau aš manau reikėtų daugiau politikų pritraukti ir taikyti įvairių suinteresuotų šalių dalyvavimo požiūrį. Ačiū. Ačiū, tai tikrai labai svarbi tema. Jinai svarbi man. Ir ši tema tiek džiugina mane, tiek kartu ir baugina. Mes turime elgtis labai atsargiai, taikydami visas turimas priemonės, naudodamiesi visomis priemonėmis. Ar kas nors turėtų pastabų dėl tik išklausyto pranešimo? Observacijai? No? Nėra pastabų? Dėkuoju, tuomet einame toliau. Ketvirtas klausimas 2013 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas Europos komisija. Kiekvienais metais lapkričio mėnesį audito rūmai skelbė savo ataskaitą apie tai, kaip ES pasinaudojo savo biudžeto ankstesniais metais ir parlamentas nusprendžia, ar reikia patvirtinti biudžeto įvykdymą Europos institucijoms. Penktą lapkričio audito rūmai paskelbė finansinę ataskaitą dėl 2013 metų biudžeto vykdymo ir kiekvienas komitetas Europos parlamente pateiks savo nuomonę. Mūsų pranešėjas šiandien yra ponas Fernando Maura. Jisai pateiks, pristatys šią nuomonę. Ir 9 ir 20 sausio mes balsuosime, e, galutinis terminas pateikti pakeitimams yra 9 gruodžio vidurdienis. Pone Mara, jums žodis. Gracias. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kolegos. Šiandien aš jums teikiu nuomonės projektą, kurį mes turėsime perduoti biudžeto kontrolės komitetui. Mūsų tikslas uždegti žalę šviesą Europos komisijos e, biudžeto įgyvendinimo patvirtinimui kultūros rytyje 2013 metais. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Parlamentas turi priimti sprendimą, e, kuriame atsispindėtų jo nuomonė apie dalies biudžeto įgyvendimą per Europos komisiją. E, Parlamento patvirtinimas yra politinis. Užtikriname e, biudžeto vykdymo parlamentinę kontrolę. Šis sprendimas remiasi švietimo ir kultūros generalinio direktorato metinės veiklos ataskaita. Taip pat kalbame apie e, švietimo, audiovizualinės ir kultūros vykdomosios agentūros veiklą. Auditorumai pateikė savo ataskaitą šioje e, nuomonės, šiame nuomonės projekte. Aš siūlau pažymėti visų pirma, kad palanku yra tai, kad Erasmus Plus ir Creative Plus uh, yra e, prioritetai 14-20 metų laikotarpiu. Taip pat džiaugiamės, kad 2013 metais biudžeto įgyvendinimas 2007-2013 metų laikotarpio programos rėmose, ypač mokymosi visą e, gyvenimą programą, programų kultūra, medija, veiklus jaunimas. E, visų tų programų biudžetas buvo įgyvendintas 100 procentų. Taip pat pažymime, kad uh, Metų pabaigoje dėl patvirtintų įsipareigojimų ir mokėjimo signavimų neatsidėkimo pritrūko mokėjimų. Ir tai turėjo neigiamų padarinių kitiems metams. Turiu išreikšti rimtą susirūpinimą dėl to, kad įgyvendant naujas programas, tos pačios klaidos gali būti pakartotos. Trečias dalykas, pažymime, kad uh, E, Europos e, švietimo ir kultūros e, garso ir vaizdo vykdomosios agentūros veikloje pavyko įgyvendinti 96 procentus mokėjimų ir tai padaryta per sutartise numatytą laiką. Manau, kad reikia priminti, kad vėluojant mokėjimams daromas tiesioginis poveikis paramos gavėjų teisėms skatiname e, minėtąją agentūrą toliau tobulinti savo kontrolės sistemas. Ir paskutinis e, nuomonės punktas, turbūt pats svarbiausias. Noriu pažymėti, kad 2013 metais komunikacijos generalinis direktoratas surengė keletą renginių susijusių su Europos piliečių metais, kurie buvo 2013. Tuo pat metu pažymime, kad reikėjo skubiai pasirengti 2014 metų biudžeto mažinimui. Būtent e, tose eilutėse, kurios yra susijusios su Europos pilietiškumu. Aš manau, kad Europos piliečių programa yra išskirtinė ir tiesiogiai susijusi su ES piliečiais, ypač e, kai kalbame apie būtinybę e, remti veiksmus, peticijas ir pilietinės teisės. Reikia pasakyti, kad dabar finansavimo lygis yra gerokai per mažas ir jį reikėtų padidinti, pritaikant įvairias ES iniciatyvas. Aš tvirtai e, siūlau, e, kad nebūtų pritarta e, biudžeto mažinimui 2014-2020 metais programai Europą piliečiams. Taigi tokią nuomonę aš teikiu komitetui. Ačiū, ponė Mauro.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 O gal kas nors iš parlamentarų norėtų pasisakyti tuo klausimu? Mm, jums prašom, ponė žodis. Ačiū. Mūsų pranešėjas pažymi, kad tvirtai pasisako prieš biudžeto mažinimą. Iki 2014-2020 metų daugiametės finansavimo programos pabaigos. Jam visiškai pritariu. Norėčiau sužinoti, ar šiais metais Europos komisija galėtų įvardinti, kokias konkrečias problemas e, susijusias su projektų finansavimu, nes e, dabartiniai sunkumai gyvena 2014 metų biudžetą pareikalavo taisomojo biudžeto. Ką Jūs galėtumėt pasakyti apie dabar e, tinę biudžeto gyvenimo būklę, Ar turim kokių konkrečių programų ar projektų, kurie yra itin sudėtingi? Norėčiau tokio komentaro. Continuare, domnul Morgano. Ponui Morgano žodis. Dėkoju, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pagirti pranešėją, poną e, Fernando Maura Baradandrian, už puikiai pateiktą nuomonę mūsų komiteto vardu. Ta labai gera ir glausta santrauka, kuri apibendrina 2013 m. biudžeto pagrindinius elementus susijusius su mūsų komiteto veikla. Sutinku, kad metinio biudžeto įgyvendinimo procedūros e, įgyvendinimas nėra kažkokia įprasta rutina, tai yra Europos e, parlamentarų įgaliojimų svarbi dalis, kuri atspindi parlamentinės kontrolės reikšmę, e, tikrinant biudžeto įgyvendinimą. Prisiminkime, kad paskutinėje sutartyje yra numatyta, kad biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas komisijai turi būti suteiktas tik tada, kai yra patvirtinama ne tik išlaidų kiekybė, bet ir kokybė. Ir aš peržiūrėjau audito rūmų analizę, pastebėjau tada, kad mokesčių mokėtojų tikslai akti politinius tikslus kuriems jie yra skiriami. Ypač dabar, ekonomikos nuosmukio laiku, kai iš piliečių pusės yra prašoma labai daug ką paukoti, kad būtų pasiektas finansinis balansas daugelį valstybių narių. Valstybės narės turi pasirūpinti, kad nedidelės sumos skiriamos mūsų programoms atneštų konkrečių rezultatų, kad sukurtų Europos papildomą vertę. Ir kaip pranešėjas teisingai pastebėjo, mes turėtume pasižiūrėti, ar bus kokių apskaitos problemų įgyventinant kultūros komiteto e, jurisdikcijai, kompetencijai priklausančias programas. Tai būtų ir jaunimas, e, jaunimo programos, ir kultūros ir medijos programos. Bendrai įgyvenant taisyklės pastebėjome, kad daugiausia klaudų yra padaryta ne mūsų srityje, o įgyvendinant e, valstybių narių ir komisijos bendrai valdomas programas, tai yra regionų politika, transportas, kaimo plėtra ir panašiai. Praeitų metų e, biudžeto įgyvendinimo palyginimas su ankstesniais metais e, yra gana įdomus, nes praėjusiais metais gana daug buvo lėšų panaudota kultūrai ir audiovizualiniai sričiai. Labai daug pinigų nebuvo išvaistyta. Kaip audito rūmų pirmininkas savo ataskaitoje už 2013 metus sakė, 2013 metų biudžetui biudžeto ypatybė buvo ta, kad e, daugiau dėmesio buvo skiriama ne tiek išlaidoms, o tų išlaidų panaudojimų kokybė, rezultatyvumui. Mes savo komiteto ruoštų didelę dalimi galime būti patenkinti, nes dabar jau daug metų palyginę matome, kad 2013 metais padidėjo stažuočių programų e, mastai. Buvo pasiektas e, Erasmus programos tikslas įtraukti 3 milijonus studentų. Ir, kaip sakoma specialioje ataskaitoje, Eurobarometro ataskaitos 399 pranešime, kuriame kalbama apie dalyvavimą kultūros programoje, pastebėta, kad e, E, gerokai sumažėjo lėšų skiriama kultūros paveldui ir kultūriniai veiklai. Mūsų darbo tikslas tokias tendencijas e, pakreipti priešingą kryptimi ir nenuvilti jaunų žmonių Europoje. Mes, socialdemokratai, tuo labai rūpinamės ir reikėtų tokias mintis akcentuoti nuomonės projekte. Praėjusiu metu pabaigoje mokėjimų ir pasigareigojimo signavimų e, netitikimai sukūrė mokėjimų asignavimų stoką ir greičiausiai tai turės neigiamų padarinių šiems metams. Su tuo negalime taikstytis, nes Europa turi apmokėti savo skolas, kitaip ji netrodys patikima. Dėl dabar susidariusių problemų Tokios svarbios Europos piliečiams programos kaip Erasmus Plus negali būti deramai įgyvendintos, nes įsipareigojimai neįgyvendinami ir studentai bei jų e, šeimos, kurie, kurios tikėjosi e, deramo finansavimo, negali pasinaudoti Erasmus programos atveromis galimybėmis. Turėtume suformuluoti šiek tiek pakeitimų ir aš esu tikra, kad mus parems e, kitų pagrindinių frakcijų pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Kitaip mes nepasieksim susitarimo. Pone Kameravert. Ačiū. Dėkoju ponui Maurai už nuomonę. Turiu sutikti su ponu Morgano ir išskirsiu porą dalykų. Uh, 2013 metais visos programos einančios į bus atsakomybės rytį buvo įgyvenintos sėkmingai. Ne visuomet įgyveninant e, biudžetą skirtingoms Europos programoms tokie rezultatai pasiekiami. Vis tik reikėtų pažymėti, kad 2013 metai ir tikėkimės, kad ir 2014 metais, ačiū Helgai, kad iškėlė tokį klausimą, išsiskirs, nes būtų didelis netitikimas tarp mokėjimų ir įsipareigojimų. Tai nėra nei komisijos, nei parlamento atsakomybė. Taryba yra kalta dėl to, kad nėra suteikiami reikalingi fondai. Taigi, ypač jauniems žmonėms, kurie nori tomis programomis pasinaudoti, nebus skiriami pinigai tokiems dalykiams kaip, pavyzdžiui, Erasmus studijoms. Manau, kad tai yra nepriimtina. Jeigu pinigai skiriami, jie turi būti išmokėti, būtent dėl to, kad tos programos yra tokios sėkmingos. Ir aš esu labai dėkinga ponui Morgano už tai, kad suformulavo mano mintis, taip kaip jis padarė. Mes turėtumėm griežčiau e, kalbėti, nes e, parlamentas, tai yra mes, nenorime taikstytis su tuo biudžeto skolų perkelimu, kaip kad daro taryba kiekvienais metais. Tai tin pasakytina apie švietimą ir mokymą, kuris turi tiesioginės įtakos jaunimui. Žmonės tokiu būdu praranda pasitikėjimą Europos Sąjungą. Niekas e, nesirūpina, kas dėl to kaltas, ar parlamentas, ar komisija. Žmonės kaltina tiesiog Europos institucijas, Europą. Ir tai sukelia didžiausią problemą taryba yra atsakinga už tai, Mes negalime toliau su tuo taikstytis. Ir reikėtų visą tai aiškiau pasakyti. Labai džiaugčiausi, jeigu komisija papasakotų, kokios yra 2014 metų perspektyvos dėl mokėjimo, signavimo, Erasmus ir kitų Europos programų gyvendinimo. Pone Verhain. Dėkuoju, aš norėčiau pasakyti du dalykus, aš kalbėsiu apie Erasmus Plus ir senąją Erasmus programą. Čia mes kalbame ne vien apie tai, kiek pinigų taryba iš esmės norėtų skirti šiem, šioms programoms. Aš noriu paklausti, kaip viskas bus gyvendinama praktikoje. jei, sakykime, koks nors universitetas paprašys, kad būtų skirtos lėšos pagal Erasmus Plus programą tam tikram skaičiui studentų. Ar bus tariamasi dėl minimalaus pinigų kiekio? Nes panašu, kad universitetai ir mokyklos nebegalės planuoti savo veiksmų. Praeitėje jau turėjome tokios patirties Manau, kad e, labai svarbu yra nagrinėti, kaip įsisavinamos yra lėšos. Tik reikia daugiau kalbėti apie Erasmus Plus programą ir tos programos įgyvendinimą. Nepamirškime, kad e, šias programas reikia valdyti tinkamai tam, kad jos būtų naudingos jaunimui. Nes mes matome, kad šios programos pasiteisina, juk lėšų įsisavinimas yra šimtaprocentinės. procentinės. Be to, tos programos padeda jaunimui susirasti darbą. Be to, pagal šią programą numatyta yra ir skatinti suaugusiųjų mokymasi visą gyvenimą. Tai yra labai svarbu, nes taip mes galime aiškiai parodyti žmonėms, ką Europa gali dėl jų padaryti. Šios bendros švietimo programos yra nepaprastai svar, svarbios, nes jos atspindi ES dvasę. Doris Pak praeitie visuomet kalbėjo apie Europos sielą ir aš manau, kad šios programos būtent ir puoselėja tą Europos sielą. Labai gaila, kad valstybės narės e, nesupranta to. Ir labai apmaudu stebėti, kaip jos elgėsi su programa Europą piliečiams, kad siūloma yra mažinti tai programai skirtas lėšas. Tie mažinimai turėtų būti daromi kitose sritise, žemės ūkėje ar kur nors kitur. tos sritės mažiau veikia mūsų piliečius nei švietimas ir mokymas. Nes šios sritės yra nepaprastai svarbios, nes jos skatina piliečius daugiau suvokti, kad jie yra europiečiai. Todėl aš manau, kad mes, galvodami apie dabartinės programas ir busimasias programas, darytume viską, jog jų ateitis būtų užtikrinta. nes šios programos yra nepaprastai svarbios, ypač jei norime siekti ekonominio augimo ir naujų darbo vietų kūrimo Europoje, nors jų tiesioginės poveikis nėra būtinai ekonominis. Kai komisija kalbėjo apie finansinę e, programą, ilgam, ilgametę finansinę programą, tuomet komisija sakė, kad valstybės narės patys galėtų imtis e, švit, e, priemonių švietimo srityje. Ir man būtų labai įdomu sužinoti, kiek valstybių narių realiai pritaikė tokias priemonės skirtas e, studentų mainams ir kitiems su švietimu susijusiems dalykams. Panašu, kad valstybės narės nori tik tai mažinti švietimui skirtas lėšas. Dėkuoju. <laughs> Corect. O opinie din partea Comisiei. Pardon, pardon, încă un corect, domnul Gramaticakis, vă rog. Pone Gramatikakis, prašau ir po to suteiksime žodį komisijos atstovams. Ką tik išsakyta nuomonė buvo visiškai teisinga. Be to kolegija išryškino kelis nepaprastai svarbius dalykus. Kolegija Petra kalbėjo apie tai, kad vėluojama yra atlikti mokėjimus. Tai yra labai aktualu, nes šios programos yra susijusios su konkrečiai žmonėmis. Tai yra itin aktualu tose šalise, kurios ir taip jau kenčia nuo ekonominių problemų, nes nedarbas ir ypač jaunimo nedarbas e, peržengia visas įmanomas ribas. Ir bent jau dėl mokėjimų galėtume susitarti. Bet leiskite pasidalinti su jumis keliomis bendresnio pobūdžio mintimis. Ir mes ir kitos ES institucijos labai gražiai ir daug kalba apie Europos kultūrą. Visiškai teisingai, tačiau biudžetai mažinami, matome taip pat didžiulę biurokratiją, vėluojame atlikti mokėjimus. Ir taip komisija pačiu aukščiausių lygių siunčia signalą, kad jiems nelabai rūpi kultūra, jie, jie mano, kad kultūra galės pasirūpinti pati savimi. Dėkuoju. Brigite Devos iš komisijos, prašau. Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau pakomentuoti parengto pranešimo projektą Dėkuoju pranešėjai, mes e, atkreipsime dėmesį į jūsų parengtą dokumentą. Antra, norėtume pasakyti, kad komisija skiria daug dėmesio e, netliktų mokėjimų problemai, nes e, mes esame labai susirūpinę dėl to, nes tai kenkia programų gyvendinimui ir mes stengiamės tiek, kiek įmanoma, padaryti viską, kad nenukentėtų naudos gavėjai. Jei jūs pageidausite, mes galime daugiau informacijos jums pateikti raštu. Tai nėra tiesiogiai susijęs su biudžeto vykdymo patvirtinimu, bet tokią informaciją galime jums pateikti. Be to, mano kolega pasakė, kad jisai gali pateikti daugiau informacijos susijusios su šeštuoju punktu, tai yra su Erasmus Plus programa. Taip, jūs galėsite turėti uh, daugiau informacijos apie šias programas. Ačiū. Visos pastabos buvo įdomios ir dabar sutikiu žodį pranešėjui. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už jų išsakytą nuomonę apie šį dokumentą. Aš norėjau, kad šiame pranešime būtų tiesiog įvertinta dabartinė situacija Ir man atrodė, kad aš tiesiog privalėjau paminėti ir kelias kitus susirūpinimą keliančius dalykus, juolab, kad jie yra susijęs su mūsų ateitimi. Mano gerbėmėjai kolegos, jūs iš esmės jau kalbėjote apie tas problemas, kurios neramina ir mane. Man labai patiko kai kurių kolegų išsakytą nuomonę. Pavyzdžiui, apie tai, kad šios programos nėra vien techninio pobūdžio programos, kurias galima vertinti tik tai pasitelkiant biudžetą ir jų finansinius rodiklius. Ne, tai yra programos, kurios puoselėja Europos sielą, kaip jau minėjo kolegos šiandien. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė kolegė. Uh, Aš atraukiau į tekstą visus man primtinus pakeitimus, tiek kiek e, tai buvo įmanoma. Ir pasistengsiu ir e, kitas pastabas įrašyti į tekstą, nes visos šiandien išsakytos pastabos tikrai, man atrodo, galėtų praturtinti šį dokumentą. Ačiū. Pone Boskor perims pirmininkavimą ir nebejoju, kad jai puikiai seksis. Dėkuoju. Kitas darbo atvarkės punktas yra Europos e, Karolio didžiojo premija. Ši, šis apdovanojimas buvo įkurtas 2008 e, metais, kai bendra Europos parlamento ir Karolio didžiojo asociacijos iniciatyva. Šis dokumentas yra skirtas tam, kad mes skatintume ir puoselėtume Euro, Europos suvokimo, europinę e, savimonę tarp jaunimo. Ir šis apdovanojimas teikiamas jaunimui kuris e, e, puoselėja bendrą Europos tapatybę ir, e, ir pateikia konkrečius sambuvio Europoje pavyzdžius. Ir šis apdovanojimas yra įteikiamas už geriausius projektus, pirmasi, pir, pirmoji premija yra 5000 eurų, antroji 3000 eurų ir trečioji e, yra 2000 eurų. Ir mes pakvietėme e, kandidatus šiai premijai gauti į Europos parlamentą. Be to, 28 e, projektų atstovai, kurie daly, bus atrinkti pagal šią iniciatyvą, galės keturioms dienoms atvykti į Acheną ir susitiks su Europos parlamento ir, ir Karolio didžiojo fondo atstovais. Ir šiandien mes norėtume pasveikinti pas mūsų atvykusius e, jaunimo atstovus. Pirmą apdovanojimą gauna projektas, kuris vadinasi Mūsų Europa. Ir jį pristatys e, jaunimo atstovai iš Danijos. Ant Trojų priemė gaus Irės Bas ir Kalin Farhegen. Ir trečiasis e, apdovanojimas atiteks Kristin Malai ir Vantija Pojadzi, Kipro atstovams. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį mūsų laureatams ir po to galėsime pasikeisti nuomonėmis. Norėčiau pasakyti, kad mes turėtume pasistengti, kad mes galėtume baigti darbą iki 16.45 minučių, nes po to mes galėsime, turėsime su Europos komisijos atstovais aptarti, kaip yra gyvendinama Europa Plus programa. Todėl aš turėsiu griežtai stebėti, kaip laikomas yra nustatyto laiko, nes negalime vėluoti. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį mūsų laureatams. Elena ar Piterį, kas iš jūsų pradės? Prašau. Okay. Na kągi, laba diena, gerbėjai ponai ir ponios. 2011 metais e, mums kilo mintis. E, mes norėjome pakeliauti Europoje ir susitikti su kitais e, jaunuoliais. 2011 metais Europą kankino įvairios problemos ir jos mus domino. Mes dviejus metus taupėme pinigus, nes nenorėjome, kad kas nors mūsų finansuotų. Taigi nuo Aš, tai yra Piteris ir Elena, apsilankėme 24 valstybėse narėse. Mes apklausėme 500 e, jaunuolių, kurie gyveno šimte šeimų. Tai štai tokia buvo mūsų kelionė ir kol mes važinėjame po įvairias šalis, mes reguliariai internete skelbėme radio laidas, e, įvairius straipsnius, tiek anglų kalba, tiek danų kalba. Ir mes stengiamės papasakoti e, visiems savo istoriją ir kitų jaunų žmonių istorijas. Ir mums atrodo, kad būtų uh, Tai labai naudinga, nes tai padeda geriau suvokti, kaip gyvena jaunimas Europoje. Ir pagalvojame, kad tai bus naudinga visiems. Be to, keliaudami, mes nuolatos palaikėme ryšį su 21 mokykla e, Danijoje. Ir reguliariai jiems pasakojome apie jaunimo padėtį toje šalyje, kurioje lankėmės tuo metu. Ir um, mūsų e, priimančios šeimos, jų atstovai per Skype e, reguliariai taip pat bendravo su moksleiviais Danijoje. Taigi praktiškai 2000 moksleivių, galima sakyti, keliavo kartu su mumis. Ir projektas buvo tęsiamas, ir po to, kai mes sugrįžome į Daniją, mes jau perskaitėme 50 paskaitų 8 tūkstančiams įvairių studentų. Ir mes naudojame garso ir vaizdo įrašus, kuriuos padarėme savo kelionės metu. Ir mes tengiamės labai gyvai betarpiškai žmonėms papasakoti, kaip gyvena jaunimas kitose šalyse. Mes kalbėjome apie dabartinės aktualiausias kultūros ir politikos tendencijas, apie jaunimo nedarbą, apie radikalėjimą politinės įvairias jėgas ir naujas politinės ir kultūros iniciatyvas. Be to, mes norime toliau tęsti diskusijas visais šiais klausimais e, tam, kad jaunimas galėtų suprasti, kad e, jie turi aktyviai dalyvauti tvirtinant demokratiją Europos Sąjungoje. Mes visą savo dėmesį skyrėme jauniems europiečiams. Mes e, rinkome ir po to rinkome asmeninės jaunų žmonių istorijas ir po to jas pasakojame kitiems. Ir tą darėme labai svarbių visai Europoje laiku. Dabar mes turime didžiulį tinklą visoje Europoje. Nulatos palaikome reguliarų ryšį su 200 jaunų žmonių, su kurie susipažinome kelionės metu. Ir dabar rengiamės naujam projektui. Mes norime 3 e, ar 4 mėnesius keliauti po Europą ir tos kelionės metu ketiname parengti dokumentinį filmą kuriame būtų papasakota vėlgi apie jaunimo gyvenimą. Mes norime, kad jaunoji karta galėtų pati apie save papasakoti, taip tam, kad kiti jaunuoliai e, suvoktų, kad jaunimas gali būti svarbus. Mūsų projekto prieš istorija buvo tokia. Mums labai svarbu buvo sužinoti, kas yra, kokia yra jaunoji karta Europoje šiuo metu. Mes matome, kad euro, europiečiai labai dažnai vadina šią kartą prarastąją. Ir mūsų tai netenkino, nes mes manome, kad per nelik dažnai ekspertai, žurnalistai ir gal net politikai kalba mūsų jaunimo vardu ir daro kažkokias išvadas. Ir labai retai jaunimas pats turi galimybę pats išreikšti savo nuomonę. Todėl mes norime būti jaunimo balsu. Mes norime taip pat paskatinti didesnį susidomėjimą jaunimo klausimais, paskatinti platesnį diskusiją, nes mes matome, kad šiuo metu tokios diskusijos trūksta. Be to, įvykus kriziai, mes matome, kad didėja neapykantos. Uh, stigmatizmo, rasizmo apraiškų. Ir tai tikrai nėra tinkamas būdas bendrauti Europoje 21-ame amžiuje. Todėl mes norėtume pakeisti e, tokias populistinės tendencijas. Ir mes matome, kad Europoje yra demokratijos deficitas ir kad jaunimas nepakankamai aktyviai dalyvauja Europos politikoje. Ir mes norėtume suprasti, kodėl taip yra, kodėl žmonėms atrodo, kad institucijos yra labai toli nuo jų. Be to mes norime suvokti, norime, kad visi suvoktų, kad mes esame europiečiai, kad visi gyvename vienoje Europoje. Ir dabartinėje Europoje mūsų e, ateitis taip pat turi būti europinė, o ne nacionalinė. Taigi dabar keliame savo labai svarbų klausimą, kokios ateities mes norime. Baigdami norėtume pasidalinti keliomis išvadomis e, ir šiek tiek papasakoti jums, e, kągi mes pastebėjome. Kiekvieną kartą susiduriu su savo iššūkiais ir mūsų kartai tenkantis iššūkiai yra didžiuliai ir jie yra struktūriniai, sisteminiai. Mums Europoje šiuo metu dabar reikia vizijos, pasitikėjimo savimi ir vilties. Vilties, kad mes galime turėti bendrą darnę ateitį. Mes nenorime gimdyti vaikų, ko turė, turės pato baimintis dėl klimato kaitos, dėl galimybės dažnai vystytis. Mes norime, kad būtų kovojama su įvairiomis spekulacijomis, su mokesčių prieglopšiais. Štai tokie yra nūdnios iššūkiai ir mes negalime užmerkti akių ir manyti, kad viskas yra gerai Europos e, e, tvirtovėje. Ne, turime pažvelgti faktams į akis ir turime rimtai spręsti klimato kaitos e, problemas, karinius konfliktus ir kitas problemas, tokias kaip demokratijos deficitas ir kiti dalykai. Mes esame Mes matome, kad jaunimas yra sutrikęs, sutrikusime žemynė. Ir jūs turėtumėt padėti mums surasti sprendimus. Mes savo kelionės metu susitikome su daugybė jaunų žmonių, kurie mums sakė, kad jie nori darbo, kad jie nori, kad mūsų visuomenės pagrindinės struktūros būtų keičiamos. Uh, Taigi mes turėtume įsiklausyti į šios reikalavimus. Reikėtų paskatinti visuomeninę vaizduotę, tam, kad galėtume visi įsivaizduoti, kad e, galima pakeisti dabartinę situaciją ir kad galime gyventi geriau. Reikia suteikti šansą tai prarastai kartai. negalime nuolatos tiesiog reaguoti į spekuliacinės finansų ir priekybos e, rinkas. Mes turėtume dabar jau vykdyti demokratinę tarptautinių įmonių ir finansų rinkų kontrolę. Tam, kad būtų daugiau dėmesio skiriama žmogui. 12 mėnesių mes bendravome su savo uh, bendra amžiais ir mes kalbėjome apie tai, kad politikai turėtų imtis dabar veiksmų, kad mes galėtume kurti tvaresnę socialinį, socialinį ekonominį ir aplinkosauginį modelį. Mūsų auklio taip, kad mes turėjome visą dėmesį skirti tik tai savo karjerai ir galvoti tik tai apie save, Turėtų, turėjome tapti uh, kokiais nors ypatingais uh, uh gerai pasaulyje žinomi, žinomais asmenimis. Ir visiškai pagal tokią auklę mums neturėjo rūpinti bendra mūsų visuomenė. Ir todėl mes matome, kad mums trūksta platesnės vizijos. Mes taip pat matome, kad būtent tokia sus, situacija susiklosti. Ir mes tikimės, kad ši krizė pagimdys naują mąstyseną, kurioje nebus vietos da, kazino tipo kapitalizmui ir žlugusioms demokratijoms. Po to mes sugrįžome į Daniją, kupinį vilties, ir, nes mes supratome, kad mes esame ta karta, kuri realiai gali tapti tikrais Europos piliečiais. Mes turime daugybę įvairių priemonių, mes mokame visi angliškai, mes galime visi bendrauti su visais, kas gyvenam, pavyzdžiui, Ispanijoje mes, ar kitur mes mokame e, kitų užsienio kalbų, bet mes suprantame, kokia yra dabartinė situacija. Turime ir internetą, kurio pagalba galime uh, bendrauti su bet kuo ir bet kur, bet kada. Bet to galime susitikti ir realiam gyvenime, nes esame pakankamai mobilus. Taigi mes manome, kad mūsų karta turi daugybę privalumų, kurie gali mums leisti tapti tikrais europiečiais. Pažvelkime, kaip mūsų tėvai pasinaudojo atviromis sienomis, anglų kalba, tam, kad galėtų ginti politinius, socialinius, kultūros tikslus, turime suvokti, kas mes tokie esame. Ir aš esu įsitikinusi, kad mes galime tai padaryti. Be to mes manome, kad ES pagrindinė užduotis dabar turėtų būti mobilizuoti visą tą politinę energiją kurios apraiškas mes stebėjome, nepaisant to, kad labai daug jaunimo net nedalyvauja rinkimuose bet tos politinės energijos mums reikia. Vienai per kitaip. Bet to mūsų karta turėtų išmokti galvoti plačiau nei vien savo e, e, šalies e, prioritetai. Mūsų balsą reikia išgirsti tam, kad būtų imtasi įvairių iniciatyvų, kad būtų bendradarbiaujama e, be sienų. Ir mūsų projektas vadinasi Mūsų Europa dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad mes turime prisimti mums tenkančią atsakomybę už mūsų žemyną. Negalime sakyti, kad tai ne mūsų žaidimas, nes mes jau jį žaidžiame. Antra, mūsų projektas yra pavadintas Mūsų Europa dar ir dėl to, kad mes turime ne tik atitikti kitų žmonių e, svajones ir lūkesčius, ne, mes manome, kad mes taip pat turime teisę turėti savo svajones ir savo reikalavimus, savo poreikius. Ir todėl mes turime išdrysti pasakyti, kad ši Europa yra mūsų Europa. Dėkoju. Ačiū labai už pranešimą ir tikrai sveikiname su tokiu įdomu projektu. O dabar žodį suteiksiu antrajam prizo laimėtojui. Uh, good afternoon. Labai diena. Mes esame JAF Delft nariai. Tai yra jaunimo konsultacinė tarnyba Niderlanduose dėl mieste. Ir tai yra nuo 15-22 metų amžiaus jaunuolių grupė. Turime šešis aktyvius narius ir aštuonius internus. Su Delf mes tengiamės organizuoti varius renginius Delf mieste, kurie daugiausia yra susijusi su vietos valdybės problemomis. Mes bandome gauti jaunų žmonių nuomonę tų renginių metu. Ir tokiu būdu galime savivaldybei leisti išgirsti jaunimo balsą ir jų problemas. Tačiau šis projektas yra kitoks, jis yra skirtas ne savivaldybės e, problemams, o Europai. Ir kalba eina apie Europos jaunimo kongresą 2012 e, metų e, lakryčio mėnesį, kuris, susijęs, kuris buvo skirtas jaunimo nedarbui. Prieš kongreso pradžią mes atikome šiokį tokį tyrimą Ir tie, ta statistika susijusi su 2012, 2012 metais, kaip matote, tikrai svarbu atkreipti į tai e, dėmesį, nes jaunimo nedarbos yra vis labiau auganti problema. Švietimas daug, sus, daug e, su tuo susijęs, nes vis mažiau lėšų yra skiriama mokykloms ir universitetams. Vis sunkiau studentams renkti ir įgyvendinti projektus. Be to, šalia studijų jie turi ir dirbti, nes negali kitaip susimokėti už savo mokslą. Ir šalia savo darbo jie turi labai daug dėmesio skirti savo studijoms, savo mokslams. Jaunimo kongrese buvo dėmesys skiriamas šešioms skirtingoms temoms. Pirmiausia, tai yra judumas Europos darbo rinkoje. Mes supratome, kad nepakanka informacijos dėl tų žmonių, kurie norėtų dirbti užsienyje, jie negauna informacijos dėl įsidarbinimo galimybių užsienyje. Todėl, toliau tarpusavio sąsajos tarp įmonių ir švietimo įstaigų. Įmonės neturi informacijos apie jaunimą kurio, kurį galėtų įdarbinti ir jaunimas neturi informacijos apie įmonės, kuriuose norėtų dirbti. Ir tai išauga į tam tikrą tokią dvigubą mm, problemą. Toliau, e, diplomų pripažinimas. Mes žinome, kad ne visi diplomai yra vertinami vienodai ir nėra tam tikro palyginamojo vertinimo Europoje. Kita tema yra jaunimo verslumas. E, šį klausimą taip pat reikėtų vystyti, plėtoti. Reikia daugiau žmonių, kurie e, kuria savo įmonės. Ir trūksta gairių tokiam jaunimu, kuris norėtų pradėti verslą. Taip pat mes manome, kad reikėtų užtikrinti be sienų galimybės studijuoti Europoje Ir es manome, kad ypač labai išsilavinę, gerus pažymius turintys studentai yra su didžiausiamis problemomis. Ir paskutinė tema tai yra stažuotės Tai galėtų būti kaip investicija į jūsų ateitį ir tuo pat metu tai galėtų būti kaip pigi darbo jėga įmonėms. Mes atlikome tam tikrą e, idėjų generavimo e, pratimą ir nusprendėme, kad e, tas temas būtina spręsti ir renkti diskusijas. Tos diskusinius klausimus mes parodėme, su jais supažindinome visus dalyvius. Pirmiausia, leidom jiems pamastyti apie tuos klausimus – Toliau surengėme tam tikras darbo grupės ir ten kalbėjome ir ten buvo užrašoma visų nuomonė ir galiausiai padaromas apibendrinimas, kad būtų galima iškristalizuoti, kokie galimi yra sprendimai tų problemų. Tarptautinių e, lygių, kaip matote, kyla štai tokie klausimai. Jie išvardinti šioje skaidrėje, tačiau ir vietos lygių yra nemažai klausimų. Yra tam tikrų klausimų svarbių Europos mastu, tačiau yra ir vietos bendruomenėse labai svarbių klausimų. Ir iš tiesų negalima daug nuveikti europinių lygių, bet vietos lygių tikrai yra visiškai realu nuveikti nemažai ir pasiekti gerų rezultatų. 12 metų lapkritį mes pakvietėme 16 jaunuolių iš 10 įvairių šalių į Delft miestą kad jie galėtų dalyvauti toje programoje ir aptarti tuos temas, kurias tik pristatė Kevinas. Buvo daug įvairių kalbėtojų iš JUF Delft. Taip pat mes rengiame idėjų generavimo sesijas, aštuoni žmonės dalyvavo, dvi tokios sesijos per dieną buvo vykdomos, o pabaigoje mes parengėme rezoliuciją dėl tų dalykų, e, kurie buvo aptarti. O savaitės pabaigoje iš tų visų rezoliucijų mes parengėme vieną bendrą rezoliuciją, tai padarėme balsuodami. Mes iškabiname plakatus ant sienų su visomis rezoliucijomis ir jaunimas, jauni žmonės galėjo per tuos plakatus galėjo išsakyti savo idėjas, ką jie norėtų pakeisti ir kas jų galva yra patys svarbiausi dalykai. Štai taip atrodė mūsų darbo diena, o pusryčių visa grupė e, e, surengdavo apibendrimą ankstesnės dienos, toliau būdavo idėjų generavimo sesija, e, parašoma mini rezoliucija. Toliau pietų pertrauka, pradėdama, pradėdama antra idėjų generalimo sesija, vėl parašoma mini rezoliucija, o darbo dienos padagukai rengiami vietos projektai e, šiandien, e, tos dienos sesijos temomis. Toliau vakarienė ir vakaro programa. Mes manome, jog yra labai svarbu, yra geriau vieni su kitais susipažinti ir dėl to mes manėme, kad ta grupa, grupė turėtų būti glaudi, artima, kad žmonės galėtų atviriau bendrauti, atviriau kalbėtis apie tuos dalykus, kurie jiems rūpi. Savaitės pabaigoje mes parengėme rezoliuciją ir dabar mes pristatysime tą rezoliuciją. Pirmiausia, dėl stažuočių. Stažuočių skatinimas tarp jaunimo būtų labai naudinga Europos Sąjungoje. Pirmiausia, stažuoti e, leidžia susipažinti su kasdieniniu darbuotojo gyvenimu ir jaunimas gali susipažinti su tuo, nes e, kažkada jie patys taps tikrais darbuotojais, o galbūt vėliau ir darbdaviais. Kai kuris jaunimas galbūt ir ne, ne, nenori e, stažuočių, tačiau reikėtų paskatinti verslininkus, darbdavius, kad jie kviestusi stažuotojus tiek jaunimas, tiek darbdaviai turėtų būti stimuliuojami ir skatinami dalyvauti stažuočių programoje. Ir reikėtų parengti bendrą programą švietimo įstangoms ir įmonėms Europoje. Jaunimo verslumas yra labai svarbus. Investicija į jaunimo verslumą yra tikrai labai vertingas dalykas, tai leistų kurti naujas darbo vietas ir leistų sustiprinti ekonomiką Europos Sąjungoje. Mes skatiname remti jaunimo verslumą trim lygmenimis. Pirmiausia, ES turėtų parengti finansiškai arba kita e, paramos forma galėtų padėti jaunimui. Toliau reikėtų švietimo reformas atlikti Europos mokyklose, siekiant sudaryti daugiau galimybių jaunimui, kad jie būtų apmokyti ir stimuliuojami, motivuojami e, kurti savo verslą. Ir trečia, tiek didesnės įmonės ir verslo įmonės galėtų e, remti jaunimą, jeigu būtų nustatytas bendradarbiavimas tarp abiejų šalių. Toliau, dėl mobilumo Europos darbo rinkoje mes manome yra labai svarbu didinti informavimą apie galimybės dirbti užsienyje. Mums atrodo, kad jaunimas neturi pakankamai informacijos dėl darbo užsienyje ir tai e, šią spragą reikėtų užpildyti. Taip pat reikia e, parengti tinkamas veiksmingas gairės jaunimui, kad jauni žmonės galėtų lengviau susirasti darbo užsienyje. Dėl diplomų vertinimo ir pripažinimo mes norėtume, kad būtų sudaryta palyginamoji lentelė tarp įvairių mokymo programų, paskaitų kursų, kad žmonės galėtų įvertinti, kokio ligmens išsilavinimą jie turi ir kaip jų išsilavinimas gali būti palygintas su kitų išsilavinimu, taip pat, kad darbdaviai galėtų įvertinti jaunimo išsilavinimo lygį. Svarbu, kad jaunimas galėtų lengvai e, įstoti į aukščiausio lygio e, studijas, kad galėtų tarsi aukštesnį lygį perkelti savo e, diplomą. Taip pat dėl tarpusavio sąsajas mes manome, jog yra labai svarbu, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai, darbuotojai gautų kiek galima daugiau informacijos iš vienas kito perspektyvos, labiau žinoti vieni kitų poreikius, tuomet informacija tapti labiau prieinama ir būtų galima vaisingiau užtikrinti e, verslo ir švietimo įstaigų tarpusavę bendradarbiavimą. Mes e, parengėme planus ne tik Europos e, Sąjungos lygių, bet ir vietos projektus stengiamės parengti. Delft ir nemažai yra jaunimo iš vairių šalių ir mes sukūrėme vietos projektus, kuriuos galima pritaikyti mūsų miestui. Delftui. Čia mes du projektus parengėme, kurie buvo labai yra sėkmingi. Pirmasis yra Verken in Jauf Delft. Tai yra interneto puslapis, galima e, vakancijas ten nurodyti, kad jaunimas ieškantis darbo galėtų tame tinklalapyje rasti darbo pasiūlymus. Tokiu būdu jiems būtų lengviau susirasti darbus, jeigu jie norėtų tai padaryti. Taip pat kitas projektas vadinasi Pop-up Store ir idėja šio projekto yra, kad jaunimas, kurie nežino, kaip pradėti, kokiu keliu eiti, kaip, kaip parašyti savo gyvenimo aprašymą, CV, kad jie, jie galėtų kreiptis į Pop-up Store ir ten kiti jauni žmonės galėtų jiems padėti, e, pagerinti jiems įgūdžius, kaip reikėtų ieškoti darbo, kaip reikėtų dalyvauti darbo interviu, kaip parengti savo gyvenimo aprašymą ir panašiai. Čia jūs matote nuotrauką visų 55 jaunuolių, kurie dalyvavo šiame kongrese. Ir devynis politikos formuotojus atvykusius iš įvairių miestų į Delft Prieš dviejus metus šis projektas, ši konferencija buvo uh, e, surenkta, daug yra nuveikta, tačiau dar ne viskas, dar, dar mūsų laukia nemažai darbo. Mes dar nebaigėme šio programo ir mes ir toliau siekiame kovoti su jaunimo nedarbo ir stengiamės sutikti e, jaunimui mm, galimybių ateityje. Ačiū. Thank you. Jūs Ačiū. Juf Delft, o toliau Kristijana ir Evantija, kiti jaunimo projektų nugalėtojai. Hi, we are... Labadiena, aš esu Kristiana ir mano draugė Eva, mes esame iš Kipro. Mes esame neformalių jaunimo dinamikos grupės narės, tai yra savanorių grupė iš Kipro ir mūsų grupė buvo įkurta 2011 metais. Po to, kai mes įgijome patirties pasikeitimo programuose, projektuose užsienė mes norėjome tiesiog sugrįžti ir pritaikyti tas programas ir projektus mūsų visuomenė, mūsų bendruomenėje. Mūsų projektas buvo užimtumas jums ir tai yra jaunimo mokymo programa, kuri vadinasi Youth in Action. Devynios šalis dalyvavo iš viso, tai yra Kipras, Estija, Graikija, Italija, Latvija, Lenkija, Portugalija, Rumunija ir Ispanija. Iš viso buvo 26 dalyviai šiame projekte ir dauguma iš jų buvo arba darbo neturintis jaunuoliai, arba jauni žmonės ieškantis darbo tuo konkrečiu metu. Projektas buvo vykdomas Nikozijoje, Kipre ir vyko nuo balandžio 13 iki 20 2013 metais. Nikozijoje dalyviai turėjo galimybės apsilankyti archeologinėse vietovėse, sužinoti įvairių e, faktų apie Kipro istoriją. Vieta to projekto buvo Nikozijos jaunimo hostelis, tai yra pačiame e, sostinės centre. Ir prieš pradedant mokymus mes norėjome pademonstruoti dalyviams, kaip atrodo darbo rinka Kiprė 2013 metais, kai daugybė šalių išgyveno ekonominę krizę. Mes parodėme tokį labai tiesų kelią nuo mokyklos iki universiteto, darbo vietos ir pensijos. Tai toks tiesus kelias, kurį žino visi dalyviai. Tačiau bandėme ir kitus kelius, kitokius galimus būdus. Štai toks labirintas, galima po mokyklos baigimo vykti į užsienį, galima stažuotis, galima dirbti pusę darbo dienos, galima dalyvauti keitimosi programuose, gal, galima vėl sugrįžti į, į mokymo įstaigą, gauti naują diplomą, naują sertifikatą, gali mokytis įvairiose programuose, taigi yra įvairių labai galimybių. Ir idėjos mokymo metu mes įvertinome nedarbo lygį visoje Europoje, darbo paieškas ir taip pat e, pademonstravome, kaip įmanoma, kokiais žingsniais galima siekti užimtumo, kaip galima naudotis novatoriškais įgūdžiais, e, kurių būtent reikalauja darbo rinka, toliau kaip būtų galima materializuoti e, kūrybiškumą ir verslumą, Toliau pademonstravome jaunimo organizacijų, vyriausybių, jaunimo tarybų ir darbdavių vaidmenį. Ir kalbėjome apie ES galimybės tuomet, kai jaunimas baigia mokyklą, ką jie gali daryti. Štai čia yra dar vienas dalykas, kurį bandėme jiems parodyti, kad jeigu jie atsiduria aklavėte, visuomet galima patiems nusitiesti naują kelią nes tikrai daug jaunimo matėme, kurie susidūrė su atmetimu, nusivylimu, netgi depresija, ilgai nerandė darbo. Viena iš veiklos formų buvo ES kavinė, taip pavadinome tą veiklą. Dalyviai buvo padalinti į dvi mažesnės grupės ir jie turėjo atsakyti į penkis klausimus ką darbdaviai galėtų padaryti, kad būtų skatinamas įsidarbinimo galimybės, kokias vyriausybės, koks vyriausybės vaidmuo, ES vaidmuo. Toliau vyko labai gyvos diskusijos tarp grupių, kurios parodė, kokie yra rezultatai e, tuose apvalaus stalo diskusijose tarp tų dviejų grupių. Taip pat vyko seminaras dėl oro paso ir gyvenimo aprašymo sukūrimo, žingsnis po žingsnio, kaip parengti tinkamą gyvenimo aprašymą. Taip pat buvo galima užsimti įvairią veiklą sumodeliuotą, pavyzdžiui, kaip paspausti tinkamai ranką, kaip tinkamai kreiptis į asmenį darbo interviu metu, taip pat kiti įvairūs įdomus, įdomus dalykai, kurių galima išmokti vieniems iš kitų. Toliau buvo įvairūs pranešimai apie karjerą Europos Sąjungoje. Mes informuojame apie galimybės dirbti Europos Sąjungoje ir vėlgi žingsnis po žingsnio mokėmės, kaip galima teikti prašymą darbo vietai gauti Europos Sąjungoje. Kitas seminaras, kurį suorganizavome su jaunimu, tai yra įkvėpti ir vadovauti projektui. Mokymo metu mes matėme, kad dalyviai norėjo patys dirbti, patys generuoti idėjas, jie nenorėjo tik klausytis paskaitų. Jie norėjosi samdys įkvėpimo ir dirbti variose tarptautinėse grupėse, kurti savo projektą ir paskui tą projektą sugrįžę į savo šalis įgyvendinti. Nemažai dalyvių mums pranešė, kad jie nu, pasinaudojo tam tikrais projektais e, grįžę į savo e, šalimis suburdami ten neformalės grupės ir panaudojo, pasinaudojo tais projektais e, jaunimas, aktyvus jaunimas programos rėmose. Vienas iš e, pranešimų buvo Europos komisija e, Kipre. Mes pristatėme, kaip atrodo Europos komisijos struktūra, Europos parlamentas, kaip visą tai veikia, kad jaunimas suprastų, kaip visą tai atrodo ir suteikėme galimybės, galimybę jiems patiems daug ką sužinoti, aktyviai bendradarbiaujant. Kitas pristatymas, pranešimas buvo oficialaus asmens, kuris mm, supažindino su ekonomikos valdymu, su finansinė krize, kaip suprantama finansinė krize ir kokios yra problemos kiekvieno dalyvio šalyje. Šis pranešimas jį pateikė žmogiškųjų išteklių vystimo institucija KIB. Kipre e, ši institucija mm, pateikė savo darbo apžvalgą ir taip pat kokie projektai įvairiose šalyse vykdomi. Kita e, paskaita pranešimas buvo universiteto lektoriaus, kuris uh, Mm, kalbėjo apie darbo paieškas sudėtingoje darbo rinkos situacijoje, ko reikia, kokių reikia įgūdžių, ko, kokių įgūdžių tikisi iš jauno žmogaus darbdaviai ir taip toliau. Taip pat buvo pranešimas apie jau, veiklus jaunimas programą. Pagrindiniai veiksmai kurie yra toje programoje. Ir mergina iš Kipro papasakojo savo istoriją apie savo patirtį, kaip jinai gavo naudos iš dalyvavimo europinėse programose e, pusę metų, kokiu jinai įgyjo įgūdžių žinių ir kaip tai padėjo jos karjerai sugrįžus atgal į Kiprą. E, kitas pranešimas buvo apie tai, kaip sukurti savo nevyriausybinę organizaciją. Tai buvo labai naudinga, nes dauguma e, jaunų žmonių atvyko iš neformalių grupių ir jie gavo instrukcijas, daug informacijos, kaip įkurti savo nevyriausybinę organizaciją. Žinoma, buvo ir kultūriniai vakarai e, rengiami, kad jaunimas galėtų demonstruoti savo kultūrą, tradicijas, maistą ir taip toliau. Tai buvo tikrai e, puikus būdas užbaigti kiekvieną darbą po pranešimų, po lekcijų ir kiekviena šalis galėjo pristatyti kiekvieną vakarą savo kultūrą ir savo tradicijas. Taip pat vyko kelionė išvykstamoji į Limazolį. Ten jaunimas e, aplankė pilį Limasolyje, praleido labai gerai laiką ir visada tokios kelionės būna labai įkvepiančios, labai naudingos. Tikrai į Kiprą nėra labai lengva atvykti, kelionės užtrunka ilgai, skrydžiai yra gana brangus. Bet ta kelionė Limasolė tikrai buvo labai įdomi. Ir baigėme su, aptardami už, ateities planus, kalbėjome apie vystimas, jaunimo dalyvavimą nacionaliniu lygiu ir taptutiniu lygiu. Mes norime, kad neformali grupė ir toliau būtų vystoma, kad būtų suteikiama daugiau galimybių tiek Kiprė, tiek ir užsienyje gauti darbo. Uh, ir suprasti, kaip būtų galima nedarbo problemą spręsti, ką jauni žmonės patys galėtų daryti, kad būtų galima daugiau, jauni, daugiau galėtų dalyvauti patys jauni žmonės šiame procese, kad galėtų įkvėpimo e, pasisemti iš kitų e, jaunuolio ateities sustiprinti e, kūrybingumą ir įgūdžius. Nedarbas ir kitos problemos, visos, visų yra šaknis susijusios su švietimu. Žmonės baigia mokyklas, nematydami jokios ateities prieš save, patekdami į klavietės, jie nežino, ką toliau daryti. Kam aš baigiau universitetą ir turiu diplomą, aš nežinau, ką toliau daryti. Nežinau, kaip susirasti tinkamą darbą. Mes turime keisti švietimo sistemą, turime ugdyti kūrybiškumą kad tiek universitetuose galėtų savo kūrybiškumą panaudoti. Dėstytojai dažnai turi remtis e, sukurtomis e, mokymo programomis, bet mes turime tai pakeisti, kad būtų skatinamas jaunų žmonių kūrybiškumas. Ačiū. Labai ačiū už įdomų pristatymą. O dabar, mėlyi kolegos, prašau pateikti klausimų išsakyti komentarus mūsų jauniesiems kolegoms. Pone Kamerbert. Labai ačiū. Aš ypač norėčiau padėkoti ir pasveikinti visus tris laimėtojus. Aš pati penkerius metus e, Karlsrūhe e, premijos e, žiūri dirbau ir tikrai visuomet labai įdomu pamatyti, kiek daug gerų minčių jauni žmonės iškelia tokius projektus inicijuodami. Ir būtų galima sakyti, kad jeigu jau jaunimą Europoje atstovaujame, tai nereikia dėl to jaunimo rūpintis. Viskas gali atrodyti labai e, gerai, jeigu jūs e, e, atspindite tą atsidavimą Europos Sąjungai. Dėja, ne visuomet taip būna. Visai gali būti, kad jūs esate išimtis iš taisyklės, tikrai ne visi žmonės tokie yra. Ir mano klausimas būtų toks. E, pirmieji e, laimėtojai sakė, kad e, labai daug keliavo, antrieji laureatai sakė, kad sustiko su daug žmonių iš už ES ribų. Taigi, ar jūs manote, kad visos problemos yra tokios pat visose valstybėse narėse? Ar iš tiesų yra nemažai skirtumų? Galvoju, pavyzdžiui, apie valstybės, e, kurių klimatas yra sudėtingas. Ar ten e, žmonės labiau išgyvena dėl ateities perspektyvų, ar jie ieško kitų būdų, ar žmonės yra tiek nusiminę, kad e, jie nieko nebenori ir uh, tiesiog beviltiškai vertina padėtį. Aš norėčiau šitą apie tai išgirsti. Kokios patirties jūs turite? Ar jūsų projektai padėjo jauniems žmonėms parodyti, kad jie turi patys suvaldyti savo ateitį? Ir ar jie pamatė, kad kažką reikia keisti? Aš iš Danijos projektų galėčiau nemažai rasti pavyzdžių, kurie rodo, kad uh, Jauni žmonės nori imti likimą į savo rankas, o neplaukti pasroviui. Gal jūs turit kokios patirties iš to? E, bet visų pirma, labai dėkoju už tai, kad taip aktyviai toje projekte dalyvaujate. E, ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs tame projekte dalyvaujate ir nesustojate ties to, kas jau padaryta. Ačiū. E, turime visą sąrašą norinčių kalbėti. Galbūt reikėtų jau baigti. Po pono gramatikakio mes ir baigsim. Suteikiu žodį poniai Verhaien. Ir aš noriu padėkoti jums visiems ir pasveikinti jūs labai šiltai. Man atrodo, kad tai yra labai rimtas pasiekimas – nes tiek daug e, projektų aš e, pati esu nacionalinio e, žiūri nacionalinės komisijos narė, anksčiau esu buvusi Aheno merė ir Kalsrūhė nekartą jumis sutikau visus. Mano reakcija būtų tokia. Labai smagu, kad jūs galėjote čia atvažiuoti ir pristatyti savo projektus. Svarbu suprasti, kad jauni žmonės gali pasakyti labai daug. Jauni žmonės e, laukia ateities, jie gali sustikti su kitais tuo klausimu ir e, jie gali viską labai savo mintis aiškiai išdėstyti. Neužtenka pasakyti, kad mes norime viską įtakoti E, kitaip negu politikai. Ir e, aš norėčiau, kad jūs dabar mums papasakotumėt apie savo projektus ir išdėstytumėt savo nuomonės. Aš e, norėčiau išgirsti, ką jūs galvojate apie tokių projektų ilgalaikiškumą, kaip pritraukti daugiau žmonių į tokių projektų E, vykdymą. Ką mes, Europos politikai, galėtume padaryti, kad padėtis pasikeistų, kad mes pasiektume jaunų žmonės, kad e, leistumėm e, žmonėms jaunimui suprasti, kad jie dalyvauja tose projektuose. Kartais į Briuselį atvažiuoja 20, 30, 50 žmonių grupės, kartais ištisos mokyklos, bet matome, kad susidomėjimas e, yra labai nedidelis. Daug kas priklauso nuo to, kiek e, entuziastingas yra mokytojas, bet taip pat daug kas priklauso nuo pačių jaunų žmonių. E, įdomu pamatyti, kiek tie žmonės domisi savo pačių aplinką. Kaip mes galime e, priversti jaunus žmonės labiau domėtis Europos politiką ir e, priversti aktyviau dalyvauti Europos politikoje, nes kartais matome, kad e, jaunimui yra skiriama per daug informacijos. Sunku sudominti jaunus žmonės, priversti juos entuziastingesniais būti. Jūs turbūt žinote, kad yra nemažai jaunų žmonių, kurie uh, labai atvirai vertino Europos projektą, e, kurie ne tik Danijoje yra daug tokių žmonių, kurie Europos projektuose jau yra dalyvavę. Kaip galvojate įtikinti žmonės, kad Europa gali būti kitokia, kad jie galėtų entuziastingiau vertinti tą Europą? Pone Vort. Labai ačiū. Labai ačiū už pristatymą. Aš pati uh, visą gyvenimą praleido įgyvendinama tokias programas, skatindama jaunimą e, gyventi per sienas. Ir e, aš e, tikrai maloniai nustebau, matydama, ką jūs darote. Man atrodo, jūs e, pritarėte mano supratimui, kaip jaunimas turėtų gyventi. Aš norėčiau pažymėti, kad Kipro grupė e, pabrėžė, kad kūrybiškumas yra labai svarbus. Ir dabar, kai mokyklose tvarkaraščiai, programos mokymo yra tokios griežtos, yra nelengva pritraukti e, kūrybiškų žmonių. Jūs atstovaujate tris valstybės, jūs sakėte, kad lankėtės 24, e, Danijos atstovai taip kalbėjo, aš įsivaizduoju, kad e, kai jūs viską darėte, dar Kroatija nebuvo įstojusi. Taigi, kokiu trijų valstybių jūs neplankėte? Aš atstovauju Didžiai Britanijai, mano pirmoji gimtoji kalba yra anglų. Ir mane labai nustebino tai, kad jūs sakėte, jog anglų kalba e, yra priemonė leidžianti lengviau kirsti sienas. Bet e, taip pat aš girdžiu, kad mano valstybė ir mano valstybė yra labai daug nusivylusių. Galbūt e, būtų galimybė e, pasitraukti iš tų projektų žmonėms, kurie yra taip skeptiškai nusteikę. Bet tas faktas, kad anglų kalba yra tokia svarbi gyvendant jūsų projektus, e, yra labai svarbus. Aš įsivaizduoju, kad vien dėl to jūs turėtumėte užmėgsti glaudesnių ryšių su Britanijos jaunimu, ieškoti bendrų veiklos ryčių su jais. Aš e, norėčiau sužinoti, ar jūs turite Twitterio ir Facebooko e, sąskaitas. Čia būdama, aš e, Twitterėje skelbiu kai kurią informaciją, kurią čia girdžiu. Būtų labai gerai, jeigu pateiktume tokius dokumentus su šiomis mažomis ikonytėmis ir mes žinosumėm, kaip geriau gauti informacijos. Labai ačiū. Po porą minučių paliksime visiems atsakyti klausimus pabaigoje, o dabar ponė Šodrova. Labai ačiū, gerbiami jaunieji draugai, pabandysiu kalbėti su jumis e, prancūzų kalba, galbūt tai bus geriau negu e, čekų kalba, geriau atviriau galėsime bendrauti. Aš pati dalyvavau Europos jaunimo parlamento veikloje. E, jis veikia Čekijos Respublikoje ir e, jo veikla buvo labai panaši į tai, ką darote jūs. Noriu jūs patikinti, kad e, jūsų patirtis man labai įdomi, labai gerai, kad mes, Europos parlamento nariai, galime klausytis jūsų kalbant, ir aš norėčiau Jūs patikinti, kad man labai svarbu Jūsų klausytis, išgirsti, kokios yra Jūsų mintys ir kokie yra Jūsų pasiūlymai. Aš norėčiau paraginti jūs toliau įgyvendinti savo projektus. Jeigu norite ir jeigu dar nesilankėte, galite atvažiuoti ir į Čekijos Respubliką. Ir ypač taip pat noriu kreiptis į e, draugus ir kolegas iš Kipro. Čekijos Respublika turi sukaupusi neblogos patirties vykdant švietimo reformą. Galbūt jūsų interesai galėtų mus paskatinti, galėtų sutapti su tuo, ką mes turime. Todėl aš kviečiu jūs atvykti į Čekiją, vadau, kad jūs rastumėt daug jums įdomių ir pritaikomų dalykų. Tuo pat metu skatinu neapleisti kelio, neapleisti pasirinktų planų, teskite savo idėjas ir labai ačiū už visą padarytą darbą. Thank you. And Mr. Ačiū, ponas Lui. Thank you, Chairman. Thank you. Ačiū pirmininkė. Ačiū už e, prezentacijas jaunimui. Mane ypač nustebino Niderlandų ir Kipro atstovų e, prezentacijos. Aš kaip ir kiti kolegos, kaip buvę savivaldybių lyderiai, e, džiaugiamės, kad labai daug veiklos yra daroma vietoje, savivaldybių lygmenių, atspindite vietos problemas. Kipre, pavyzdžiui, sakėte, kad taip yra daroma ir sakėt, kad nelabai kas žino, kas vyksta Europos komisija. Galiu pasakyti, kad e, daug tokių jaunų žmonių yra. E, išsakyti į Danijos grupės komentarai yra vienai par kitaip susiję su e, tarptautinių kompanijų demokratinės kontrolės e, užtikrinimu. Norėčiau pakoreguoti šiek tiek jūsų pasisakymą. E, E, tarsi nuskambėjo, jūs siektumėt kitokios Europos, negu kad buvo prieš 29 metus. Bet aš labai džiaugiuosi tuo, kad jūs atėjote. Man buvo labai įdomu klausytis to, ką jūs sakėte apie verslo planus, e, darbas su vietos valdžia, vietos lygmenių yra labai svarbus. Noriu pritarti tam, ką ką tik sakė mano kolegos labai daug sakoma, kad reiškia kažką keisti. Kas turi būti pakeista? Pasakyk konkrečiau, nes labai aptakiai sakoma, kad reikia pokyčių. Ačiū. Panas Gramatikakis. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πριν γίνω ευρωβουλευτής ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Prieš ateidamas Europos parlamentą Aš dėšiu universitete ir bus labai gerai šie jauni žmonės būtų galėję būti tarp mano studentų. Jie tikrai labai daug dirbo ir aš iš karto jiems suteikčiau mokslinį laipsnį. Bet dabar aš nebesu dėstytojas, dabar esu Europos parlamento narys ir nenoriu, kad jie būtų mano studentai, dėl to, kad aš neturiu jokių atsakymų. Aš žinau, kad Kipre jaunimas gyvena okupuotoje teritorijoje, kad daug jaunų žmonių Europoje baiminasi dėl savo ateities ir kad jie tikrai patirdami, patiria tikrą agoniją, bandydami išgyventi tiek psichologinė, tiek fizinė prasme. Ir visų europiečių vardu aš norėčiau atsiprašyti jaunimo. Dėkuoju. Thank you. And now uh, two minutes, only two per team. Dvi minutės aš galiu kiekvienam iš jūsų suteikti tam, kad jūs galėtumėte atsakyti į klausimus. Um, so there's a lot of questions. Klausimų buvo daug. Dėkoju Jums už klausimus. Manau, kad diskusiją apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir apie padėtį pokomunistinėse po valstybėse, čia aš dėja nieko negaliu pasakyti. Mes pastebėjome tam tikrą paradoksą, kai kalbėjome apie motivaciją siekti pokyčių Pietų Europoje mes pastebėjome, kad jaunimas yra aktyvesnis. Pirmiausia, taip yra dėl to, ko gero, kad jie susidarė su rimtomis problemomis. Todėl mes matome nemažai entuzijazmų ir noro dalyvauti įvairioje veikloje. Bet e, Skandinavijos šalise, pavyzdžiui, jaunimas nėra tiek motivuotas. Mes e, esame turtingi, turime nemažai privilegijų ir e, dėl ateities nesibaiminame, bet mums kildi labai daug egzistencinių klausimų. Ir tą įdomu buvo pastebėti, nes pietų Europoje mes matome, kad jaunimas turi kur kas mažiau galimybių nei mes šiaurėje. Taigi galbūt reikėtų realiai padėti jiems spręsti korupciją. Be to mes kalbėjome ir apie skirtumą tarp e, dviejų būsenų, kai tu jautiesi, kad tu esi kažkino klientas ir kai tu esi objektas kitų veiklos ir kai tu esi pats subjektas, kai tu esi aktyvus. Ir mes manome, kad niekas nenori priklausyti nei, nei nuo ES, nei, kokio, nei nuo valstybės. Be to, Buvo kalbėta ir apie tai, kad pasyvų studentai atvažiuoja Europos parlamentą ir kitur. Aš manau, kad mums reikia aktyvesnės socializacijos Europoje. Aš nenoriu pasisakyti prieš nacionalinę tapatybę, nacionalinius pasus. Ne. Bet, pavyzdžiui, mano mokykloje Europos Sąjungai buvo skirta tik tai 30 valandų pamokose. Taigi kaip mes galime po to balsuoti Europos parlamento rinkimuose? Taigi mums reikia įvairiais ligmenimis imtis veiksmų tam, kad visi suvoktume, kad esame europiečiai. Mūsų kelionė be abejo buvo puikus tokios socializacijos da, samoningumo ūdymo prie, pavyzdys, bet ne kiekvienas jaunuolis gali tą padaryti. Manau, kad galima būtų pagalvoti apie švietimo problemas, pavyzdžiui, apie mokyklų mokymo programas. Ir ar tai turės daryti nacionaliniai švietimo ministrai ir mokytojai? Tik galbūt. Bet to man atrodo, kad kai mes dviese e, ateiname į kokią nors mokyklą ir papasakojame tenai moksleiviams apie e, e, tai, ką matėme kitose šalise, apie jaunimo problemas, rodome nuotraukas, vaizdo įrašus, garso įrašus. Mes matome, kad mes pateikime Europą visiškai kitoje perspektyvoje ir jaunimas reaguoja kur kas gyviau Nežinau, ar tokia praktika pasiteisintų visur. Mes kalbėjome ir su mokytojais po tokių prezentacijų ir kartu pagalvojame, kad mūsų patirtis, mūsų e, sukaupta medžiaga gali būti naudinga rengiant pamokas apie ES. Nuo tos medžiagos galima būtų pradėti, nes tuomet mokytojai turėtų konkrečių pavyzdžių, to, kaip gyvena europiečiai, kas yra europiečiai. Ir tai gali puoselėti Europos tapatybę, nes e, kol kas mūsų kartai tos tapatybės trūksta. Mes norime, kad jaunimas, kad ir kur gyvenamas Europoje, jaustųsi, kad jie, e, mes visi priklausome bendrai vienai Europos jaunai kartai. Dešimt sekundžių. Gerai, mes lankėmės 24 valstybėse narėse, devi, Europos šalyse. Mes nesilankėme uh, Suomijoje, de, uh, Kipre, e, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir kai kur kitur. Dėkuoju Jums už kvietimą atvykti į, uh, į Jungtinę karalystę ir mes lauksime Jūsų kvietimo. Atsiprašau, mes aplankėme Suomiją, Latviją, Lietuvą, Kiprą ir kelias kitas valstybės. Dėkuoju Jums už Jūsų šiltus žodžius. Akivaizdu, kad požiūrės skirtingose valstybės narėse skiriasi. Yra nemažai jaunų žmonių, kurie baiminasi dėl savo ateities. Pavyzdžiui, kongreso metu aš bendravau su e, mergina iš Lenkijos. Ir jis sakė, kad policijos pareigūnai tiesiog muša piliečius gatvėse dėl to, kad jie išėjo protestuoti prieš tai, kad negali susirasti darbo. Aš manau, kad mes negalime užmerkti akių. Tokie dalykai mums turėtų rūpėti. Svarbu užtikrinti, kad jaunimas suvoktų, kad jis turi balsą ir kad jis yra girdimas. Daug žmonių nežino, kaip galima būtų išreikšti savo nuomonę. Todėl nemažai projektų, kurios organizuoja ES, yra pagristi gerais ketinimais, bet man atrodo, kad labai daug jaunimo tiesiog nežino, kaip galima pasinaudoti tais projektais, arba net nežino apskritai, kad tokios programos egzistuoja. Kažkas taip pat klausė mūsų, ar mes galėtume pasiūlyti kokiu nors sprendimu. Uh, Mes manome, kad ES galėtų skatinti e, mainų programas. Mainų programas skirtas ne tik aukštųjų moksleivių studentams, nes universitetų studentai labai dažnai gali išvykti, išvykti į kitas šalis, mokytis ar stažuotis, bet menkesnio įsilavinimo jaunimas neturi tokių galimybių. Ir būtų svarbu, kad ir tie žmonės galėtų taip pat keliauti tam, kad galėtų įsitikinti, kad ES yra vieninga, kad yra viena sąjunga. Bet to tai gali padėti jiems e, susirasti darbą ar gal vietą kokiame nors universitete ar kitoje mokymo įstaigoje. Bet to mums atrodo, kad, kad jaunimas nežino, į ką reikia kreiptis, norint susirasti darbą ūsienyje. Ir čia taip pat galima būtų konkrečiomis priemonių situaciją keisti. Dėkuoju. Kipro atstovės. Vienas iš mūsų aktyviausių darbuotojų yra berniukas, kuris tiesiog pamatė, kaip mes e, vaikšnėjome gatvėmis ir kalbėjome angliškai. Jisai prie mūsų prieėjo, paklausė, ką mes veikiame ir mes jam pasiūlėme su mumis bendradarbiauti. Jisai labai susidomėjo ir jisai dalyvavo daugybė renginių tiek Kipre, tiek kitur. Mes manome, kad jaunimas turi žinoti, yra, kokios yra jų galimybės, kaip jie galėtų dalyvauti tokio pobūdžio projektuose. Jūs klausėte, kaip mes galėtume e, puoselėti uh, Europą. Judumas. Štai kas yra svarbiausia. Mes negalime niekam paaiškinti, kas yra Europa. Žmogus kaip pats turi nuvažiuoti kažkur ir pamatyti tai savo akise. Mes e, tikime švietimu ir e, tikime, kad nepakanka vien formalaus e, švietimo. Nepakanka to, kad mokytojas tiesiog pasikliauna vadovėliu. Jaunimas turi turėti daugiau informacijos, jie turi patys turėti galimybę e, pamatyti kitus Europos miestus, turi turėti galimybę išeiti gatves ir pabendrauti su e, kitais žmonėmis. Todėl pagal Europos Plus programą reikia finansuoti tokio pobūdžio projektus. Mes tikėmės, kad netrukus galbūt tokie mūsų pagėdavimai jau taps realybė. Mes norime, kad realiai būtų keičiama švietimo sistema. Pono gramatikakės aš noriu pasakyti, kad mes e, rengime šį projektą pirmiausia galvodami apie tas problemas, su kuriomis mes susidūrėme. Šie projektai buvo labai naudingi ir mums, jie labai mums padėjo. Kai mes juos e, rengėme, mes tiksliai žinojome, kaip jausis kiti žmonės, nes mes patys savo kailiu buvome patyrę tas pačias problemas. Dėkuoju Jums už labai gerus atsakymus ir jūsų pristatymus. Norėčiau pasakyti, kad jūs galite pasilikti mūsų posėdėje ir galite dalyvauti komisijai pristatant savo nuomonę dėl Erasmus Plus programos, nes būtent toks yra mūsų kitas darbo atvarkės e, punktas švietimui, mokymui ir sportui skirta programa Erasmus. Erasmus, pro, Erasmus programa buvo e, ta programa, kurie skirima buvo daug dėmesio e, praeitoje kadencijoje. Erasmus plus programa nu, e, bus gyvendinama septynerius metus iki 2020 metų ir šiandien mes e, jau baigėme pirmuosius programos gyvenimo metus, taigi yra, tai yra gera proga mums aptarti, kaip ji yra gyvendinama. Susirūpinime kelią tai, kad neatliekami yra kai kurie mokėjimai. Mes pakvietėme poną Nuts. Jis yra padalinio vadovas švietimo mokymo e, generalinio direktorato, jisai mums papasakos apie tai, kaip yra gyvendinama programa Erasmus Plus ir ypatingai, aš tikiuosi, pakalbės apie su biudžetu susijusius klausimus. Dėkoju. Kaip jūs minėjote, aš pirmiausia pristatysiu jums trumpai šią programą ir noriu jums priminti, kas tai yra per programa. Uh, Nes, e, jei aš gerai suprantu, šiame komitete yra nemažai naujokų, todėl aš norėčiau Jums trumpai pristatyti šią programą ir po to pereisiu prie to, kaip ji yra įgyvendinama ir kaip mes pasinaudosime pirmųjų metų gyvenimo patirtimi. Svarbiausia, e, reikia pasakyti, kad mes stengiamės uh, į šią programą apjungti septynes ankstesnės programas e, - judaus jaunimo, tempus, Erasmus, e, e, mokymosi visą gyvenimą programas. Taigi bandėme viską sujungti į vieną programą ir numatyti tris pagrindinius veiksmus. Ir pats matomiausias veiksmas, ko gero, yra judumas, bet ir kiti yra svarbus, tai yra bendradarbiavimo projektai ir politikos reformos uh, rėmimas. Kurdami šią naują programą mes norėjome pasiekti vieno tikslo. Mes norėjome, kad ši programa duotų daugiau realių rezultatų. Mes sumažinome veiksmų skaičių tam, kad galima būtų tikslingiau, geriau naudotas turimomis lėšomis. Ir daugiau dėmesio dabar skiriame tam, ką kas yra daroma, o ne tam, kas, mes, kas jūs esate. Tai reiškia, kad mums nerūpi, iš kurio, kuriam sektoriu jūs atstovaujat. Mums svarbu yra, ką jūs darote, ką jūs veikiate. Bet to stengiamės suderinti šią programą su politikos e, tikslais, švietimo politikos tikslais. Be to norime užtikrinti, kad geriau būtų skleidžiama informacija apie programos metu pasiektus rezultatus. Štai tokių tikslų mes siekiame. Jei pažvelgsime pagrindinius veikėjus, pagal pirmąjį veiksmą, tai yra pagal judumą, čia jūs matote, kokius veiksmus mes remiame. Individualūs studentai, mes skatiname judumą tarp profesionalių mokyklų jaunimo ir aukštojo mokslo įstaigų studentų, bet to skatiname taip pat ir e, darbuotojų judumą ir apimame tas pačias moky, e, tris, e, tris sektorius plus mokyklas ir jaunimo organizacijas. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad pagal judumo veiksmą kreiptis dėl finansavimo galima tik per kokias nors įstaigas, institucijas pavyzdžiui, per universitetus, įvairias mokyklas ar priekybos, kaip priekybos rūmus. Taip pat remiame ir pagal anksčiau Erasmus Mundus remiamus laipsnius magistro laipsnių program, laipsnių programas. Mes skatiname universitetus renkti bendras magistrantūros studijų programas. Ir paskutinis dalykas tai yra paskolos studentams. Tos paskolos išmokamos ne iš mūsų biudžeto, mes tiesiog uh, suteikiame garantiją, kurio, kurio tikslas yra paskatinti uh, paskolų suteikimą studentams. Mes kalbame apie studentus, kurie e, siekia magistro laipsnio. Toliau bendradarbiavimas siekiant inovacijų. Čia vėlgi mes siekime skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių švietimo įstaigų. Mes turime strateginės partnerystės, kurios yra gyvendinamos per nacionalinės agentūras. Jos apima įvairius sektorius, įvairias rytis ir tos partnerystės yra skirtos tam, kad galima būtų realiai pakeisti ir konkrečių dalyvių padėtį ir e, reformuoti visas švietimo sistemas. Toliau e, mes taip pat turime žinių alijansus ir e, konkrečių sektorių įgūdžių alijansus. Žinių alijansai yra skatinami daugštojo mokslo įstaigose, o sektorinių įgūdžių alijansai skirti yra profesinio mokymo įstaigoms. Ir čia mes kalbame daugiausia apie bandymą suderinti profesinio mokymo mokyklų mokymo programas su verslo poreikiais. Ką tai reiškia praktikoje? Kaip praktiškai viskas atrodo? Daug kas kalba apie biudžetą ir be abejo biudžetas yra nepaprastai svarbus. Jūsų paramos dėka mums pavyko išreikalauti, kad biudžetas e, E, skirtas kitiems atsinėms metams būtų 40 procentų didesnis nei e, per ankstesnį programos gyvenimo laikotarpį. Jūs čia matote skaičius. Ir iš esmės tai yra lėšų skirimas pagal e, pirmąją A kategoriją. Iš, tai yra iš pinigų skirtų augimui Ir yra dar viena suma, tai yra 1 milijardas 670 milijonų ir ta suma atkeliauja iš išorės politikos priemonių skirtų aukštajam mokslui. Jūs matote, kaip bus naudojamos šios lėšos ir tas 40 procentų padidinimas, kurį mes turėsime per kitus septynerius metus, leidžia mums iš esmės 2020 metais turėti e, dvigubai didesnį biudžetą nei turime dabar, nes matote, kad šiuo metu mūsų biudžetas yra šiek tiek daugiau nei pusantro milijardo, o 2020 metais jis jau sieks 3 milijardus. Yra dar vienas svarbus dalykas, apie kurį aš kalbėsiu šiek tiek vėliau, tai yra tai, kad iš pradžių mes e, pradėjome praktiškai e, nuo pastovios, stabilios sumos. 2012-2013 metais mūsų biudžetas buvo maždaug toks pat kaip ir 2014-aisiais, bet nuo 2016 metų mes, ketin, mes pamatysime, kad mūsų biudžetas bus didinamas gan ženkliai. Teisinės pagrindas. Čia yra uh, svarbu suprasti vieną ypatumą. Čia jūs matote, kam reikia skirti e, pinigus, kokiamis dalimis tą biudžetą reikia skirti konkrečioms sritims. Ir jūs matote, kad čia yra išvardyti įvairūs sektoriai ir pagrindiniai veiksmai kiekviename sektoriuje. Sistema yra gan sudėtinga. Pavyzdžiui, yra pasakyta, kad 77,5 procento viso mūsų biudžeto turi būti skirta švietimui ir mokymui. 10 procentų jaunimui ir po tom jau mažesnės biudžeto dalės kitiems e, veiksmams. Ir net švietimo ir mokymo sektorėje e, vienas trečdalis, mažiausiai vienas trečdalis turi būti skirtas aukštajam mokslui. Tai yra viso biudžeto e, vienas trečdalis turi būti skirtas aukštajam mokslui. Taigi, gyvendinami programą turime atsižvelgti visus šios parametrus. Ir e, kairėje jūs matote taip pat pagrindinius veiksmus ir matote, kad didžioji dauguma e, lėšų bus skirta pagrindiniam veiksmui, tai yra judumui 63 procentai, 28 procentai skirti bus antram veiksmui, tai yra bendradarbiavimo projektams ir e, politikos reformų rėmimui bus skirta 4,2 procento lėšų. Mes e, turime šiek tiek e, lankstumo, maždaug 5 procentų lankstumą, kuris bus taikomas visiems čia nurodytiems skaičiams. Ankstesnėje skaidrėje jūs matėte, kad, kiek lėšų mes turėsime per visus septynerius metus, nes labai svarbu yra asminti, kad visus šios tikslus, vis, visas tas normas reikės išvelgti per visą septynerių metų laikotarpį, ne kiekvienais metais. Taigi mes turėsime kad mes turėsime uh, maždaug 17,7 milijardo eurų ir iš jų maždaug 1,47 e, milijardo turi būti skirti jaunimui, pavyzdžiui. Plius minus 5 milijardai. 5 procentai, atsiprašau. Mes turime vieną biudžeto eilutę skirtą švietimui ir mokymui, kitą biudžeto e, eilutę skirtą jaunimui, kitą Žano Monėje projektams ir vieną e, atskirą eilutę skirtą sportui. Taigi svarbu yra į tai atsižvelgti, nes jeigu jūs norite ką nors keisti šioje programoje, reikia atsižvelgti visas šias keturias biudžeto eilutes. Yra dar viena e, eilutė kuri yra, skirta, e, kuri yra skiriama pagal išorės veiksmus, tai yra ketvirtosios kategorijos lėšus ir tenai yra numatyti projektai skirti e, e, įgyvendinti bendradarbiaujant su kaiminystės šalimis ar plėtroje, plėtros procese dalyvaujančiamis šalimis. Toliau 80 procentų bus valdoma per nacionalinės agentūras ir maždaug 20 procentų per švietimo garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą. Yra dar vienas svarbus dalykas, dar svarb, vienas svarbus pokytis. Mes daug ką supaprastinome ir mes stengiamės maksimaliai sumažinti vieneto kainą. Tai reiškia, kad užuot prašė žmonės mažinti kelionių išlaidas, mes tiesiog dabar skaičiuojame vieneto kaštus ir taip mažiname klaidų tikimybę. Kokia gera mūsų patirtis šiemet, 2014 metai yra pirmieji šios programos gyvendinimo metai ir todėl daug ką mes turėjome pradėti nuo nulio. Minėjau, kad didžiąją dalį programos gyvendinsime per nacionalinės programas, jų yra 60 visose dalyvaujančiose šalise. Mes atlikome pirminį visų šių agentūrų patikrinimą, kad įsitikintume, kad jos yra tinkamai sukurtos. Be abejo, mes bendradarbiavame jau ir su tomis agentūromis, kurios e, e, dirbo jau ir anksčiau, bet tarptų visų agentūrų buvo ir naujai sukurtų agentūrų. Mes taip pat parengėme e, naujas taisyklės, taisyklių savadus, tai yra programos gairės, parengėme ir naują programinę įrangą, skirta šiai programai. Ir kartu mes baigėme gyvendinti taip pat ir e, ankstesnės programos e, sistemas ir veiksmus. Šiemet mes pastebėjome šiokių tokių problemų, nes gyvendinimas šiemet buvo lėtesnis nei per paskutinius e, ankstesnės programos metus, nelyginčių ne, ne, ne 2014 metų su pirmais ankstesnio finansavimo laikotarpio pirmaisiais metais. Bet mes matome, kad dabar gyvenimas yra lėtesnis. Reikėtų atkreipti dėmesį į vieną dalyką, tai yra tai, ką aš vadinu vidutiniško dydžio projekto infliacija. Uh, Čia mes kalbame apie strateginės partnerystės. Mes matome, kad projektai tampa vis didesni, vis stambesni. O tai reiškia, kad mes esame priversti rinktis mažiau projektų. Taigi reikėtų panagrinėti, ar iš tikrųjų tie projektai turi būti tokie stambus ir bendradarbiaudami su nacionalinėmis agentūromis turėtume gerai pasvarstyti, ar tai yra teigiama tendencija. Kai kurie projektai dar nebuvo pradėti gyvendinti, tai yra programos, kurios gyvendinamos yra pagal ketvirtąją kategoriją, nes tos programos buvo patvirtintos tik tai šiemet ir todėl pradėti jas gyvendinti buvo uh, neįmanoma, bet lėšus niekur nedingo, jas įsisavinsime per kitus šešerius metus. Toliau studentų paskoloms skirtos, skirti veiksmai taip pat buvo atidėti iki 2015 metų. Viskas yra sutvarkyta, bet realiai pradės ta programa veikti tik tai kitų metų pradžioje. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį taip pat ir tai, kad Negalima teikti, kad mes nepilnai išnaudojame programą, juolap tikrai negalime sakyti, kad netinkamai išnaudojame visą biudžetą. Kaip Jūs matėte ankstesnėje skaidrėse ir šitoje skaidrėje, šių metų biudžetas nėra daug didesnės nei praeitų metų, praeitų metų biudžetas. Lūkesčių valstybės narės turėjo ne, nemažai, Aš kalbu apie švietimo sektoriaus lūkesčius, nes visi tikėjosi, kad kažkas iš esmės pasikeis, nes mes turėsime 40 procentų daugiau lėšų nei anksčiau, bet realiai biudžetas kitas šiems metams nebuvo daug didesnės, todėl negalima sakyti, kad mes galėjome finansuoti daugiau projektų. Čia yra preliminarūs skaičiai, metai dar nesibaigė ir uh, mes vis dar atliekame skaičiavimus, bet matote daug maž kokie yra skaičiai ir, pažiūrėjau, jaunimui skirti skaičiai tikrai bus didesni. Taip pat matote, kad pagal veiksmą, antrąjį veiksmą mokykloms tenkanti suma yra per nelik maža, ten 10 procentų turėtų būti 17 atrankos rodikliai nėra labai dideli, Ir Erasmus Plus programa yra programa, kuri skirta be abejo kompetencijai remti, bet mums taip pat reikia pasiekti ir tam tikrą kritinę masę, reikia, kad pakankamai daug žmonių dalyvautų švietimo sistemoje. Ir kitų metų biudžetas be abejo bus naudingas. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, ir tai ko gero yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos turime aptarti su jumis, tai yra mokėjimo signavimų stygius. Jūsų nenustebins ši mano pastaba. Jums yra žinoma, kad daugiametėje finansinėje programoje skirtoje laikui nuo 2014-2020 metų nėra numatyta pakankamai mokėjimų signavimų. Aš galiu pateikti jums labai aišku pavyzdį. Jeigu palyginsite 2014 metais su 2013 metais, pamatysite, kad įsipareigojimų skaičius buvo padidintas 9, padidinti 9 procento, bet mokėjimų asignavimai yra 13 procentų mažesni nei mokėjimai praeitais metais. Kaipgi mes spręsime šią problemą? Mes šiek tiek atidėjome mokėjimus. Iš pradžių mes taikėme iš ankstinio finansavimo projektas, schemas. Ir dabar mes stengiamės išmokėti didesniam skaičiui naudos gavėjų gal mažesnės sumas. Ir vis tiek mums pinigų trūksta. Jūs žinote tikriausiai, kad mes paprašėme, kad mums mokėjimo signavimai būtų padidinti 202 milijonais šiemet. Ir šiandien yra gruodžio pirma, Ir mes jau praktiškai iš paskutiniųjų likusių pinigų atliekame mokėjimus ir jau po poros dienų pinigų nebeturėsime. Jei negausime tų 202 milijonų, aš tikiuosi, kad mes juos gausime iškart dabar, mes negalėsime atlikinėti mokėjimų iki metų pabaigos. Ar tai sukels realių problemų gyvendinant projektus? Nežinau, nes negalima sakyti, kad studentai negaus pinigų, nes aš sakiau, kad mes bendradarbiavame su nacionalinėmis agentūromis. Nacionalinės agentūros paprastai turi tam tikrą atsargos rezervą ir to rezervų užteks tam, kad jos galėtų išgyventi iki metų pabaigos. Bet yra akivaizdu, kad tų pinigų reikės kitų metų pradžioje. Ir jei mes negausime tų 202 milijonų, mes turėsime imti pinigus iš 2015 metų biudžeto. Ir taip mes tik tai padidinsime e, tą trūkumą, kuris ir taip jau susidarys 2015 metais. Mes žinome, kad 2015 metų biudžete ir taip jau bus skilė ir prie jos reikės pridėti 202 milijonus eurų bet vieną dieną akivaizdu, kad mes e, turėsime pažvelgti tą finansinį realybę į akis ir ko gero rūdienį galima bus tikėtis, e, galima kalbėti apie tai, kad mes jau netu, nebeturėsime pinigų. Biudžetas didės e, nuo 2016 metų, kaip aš jau minėjau. Bet vis tiek mes matome, kad e, palyginus asignavimus įsipareigojimus su asignavimais mokėjimams, pamatysime, kad atotrukis tarp jų yra gan didelis. Aš tikrai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šią problemą, bet aš suprantu, kad ir taryba turėtų priimti savo sprendimą tam, kad mes galėtume šią problemą spręsti. Tai tiek Ir be abejo, su malonumu atsakysiu į bet kokius klausimus, kuriuos jūs galite turėsi, turėti ir pateiksiu jums papildomos informacijos ir paaiškinimų. The... Ačiū už pasisakymą, dabar suteiksiu žodį kolegoms. Pirmiausia, ponas Glazas paprašė žodžio. Με ιδιαίτερη προσοχή επί 25 λεπτά περίπου παρακολούθησα 20 25 minutės aš klausiausi paaiškinimų ir plataus užmojo plano, labai plataus užmojo Erasmus programos. Programa gauna tikrai labai daug stipendijų, tačiau tikroji problema yra štai kokia. Kokią mes turime teisę nuspręsti dėl jaunimo ateities? kai patys jauni žmonės nedalyvauja primant tą sprendimą, kuriems labai svarbus. Penktadienį aš turėjau progos, nes buvau pakviestas į Liuksemburgo Europinę mokyklą. Ir tikrai aš buvau sujaudintas, nes kaip ir mano šalia Graikijoje aš buvau pakviestas ir kalbėjau daugybėje mokyklų nuo vaikų darželių iki aukštųjų mokyklų. Šį kartą aš nesakiau kalbos jiems. Aš, aš paprašiau, kad patys studentai pasikeistų, patys mokiniai pasikeistų nuomonėmis, kad aš pateiksiu klausimų ir jie pateiks klausimų ir tokiu būdu mes galėsime uh, išgirsti visų nuomonę. Pirmininkas, kuris organizavo šį dialogą, buvo tikrai demokratijos gynėjas. Tai buvo tarptautinė mokykla, aš buvau pakviesta, aš buvau pakviestas į tą mokyklą, tą tarptautinę mokyklą ir vienas iš mokinių buvo uh, E, paskirtas ar išrinktas pirmininkauti tam sustikimui. Pirmiausia, aš pateikiau klausimus ir paklausiu, ar da, jūs tik gavote uh, valdžios, ar dabar ją pasinaudosite? Ir tas, vai, tas jaunolis pasakė, kad jis paskutinis pateiks savo klausimą. Tai buvo labai produktyvus dialogas, tai buvo demokratijos pamoka. Uh, Erasmus programa, kaip ir ankstesniuose diskusijose, kur aš taip pat labai atidžiai dalyvavau ir klausiausi, ar ši Erasmus programa yra jaunimui, ar atvirkščiai jinai skirta tam, kad mes primestume jaunimui savo požiūrį. Vienintelė teisė, kurią mes turime, nėra vien teisė, bet tai yra pareiga perduoti savo žinę ir patirtį, žinias ir patirtį jauniems žmonėms, bet tai neturi būti be jokios kontrolės. Jauni žmonės patys turi dalyvauti, būtinai turi dalyvauti e, tame, kaip ši patirtis yra įgyjama ir kaip jinai yra perdodama. Na nežinau, anksčiau esu pasisakęs šiame komitete, Ir jaučiuosi, kad aš vienas šaukčiau dikumoje. Tikiuosi, kad šį kartą nors kažkas mane išgirs, gal tos mergaitės iš uh, Kipro išgirs mane. Dėjos kalbėjo ne, ne graikų kalbo angliškai. Ir vėl iškil klausimas, ar mes reikalame, kad jos kalbėtų angliškai? Galbūt jos galėjo kitą formą išsakyti savo požiūrį. Gal jums buvo pasakyta, kad geriau jūs turite kalbėti angliškai ir pademonstruoti, kad jūs mokote anglų kalbą? Tokiu būdu galima suprasti, kokiu būdu mes motivuojame tuos jaunus žmonės, žmonės nekalbėti jų kalbą. Aš džiaugiuosi, kad jos sėdi prieš mane, jos mane girdi ir, ir kad jos daugiau šios klaidos nepa, nepakartos ir kitą kartą kalbės savo kalbą. Ačiū toliau, ponia Kamamberat, žodis jums. Dėkuoju. Ačiū komisijai. Turiu pripažinti, jog esu Nus... Nesu nustebinta Ne tiek mane skaičiai nustebino, bet bendra nuotaika tokios diskusijos dar nevyko mūsų komitete. Išvados yra sakoma, kad mes komitete norime išlaikyti senus programų pavadinimus, tarkim, Youth in Action, Erasmus, Leonardo da Vinci – ir kad mes komitete norime, kad tie pavadinimai būtų išlaikyti, kad jie puikus. Aš esu nustebinta ir netgi suerzinta, kad čia viena iš svarbiausių mūsų pozicijų Europos parlamente į tai neatsižvelgiama, kad bandoma keisti tuos pavadinimus. Ir vėlgi, mes turime pabrėžti kad mokėjimai ir įsipareigojimai yra riboti. Komisija sako, kad nacionalinės agentūros gali likusią dalį, kurios trūksta, trūksta pridėti. Žinau, kad panešiai vyksta Vokietijoje ir tikrai tos lėšos greitai išsenka ir vis greičiau tie pinigai baigėsi, netgi rugsėjo pradžioje jau nebelieka pinigų programoms. Ir nemanoma devi, virš 9 procentų rasti papildomų e, pinigų. Šie skaičiai kalba patys už save, aš manau, kad tai yra nepriimtina. Mes gavome informacijos iš nacionalinių agentūrų ir tai, ką pavyzdžiui dirbame iš Vokietijos mokyklos e, partnerystės. Mokyklų partnerystės e, vyksta ne taip, ne tokiu būdu, kaip dabar yra reikalaujama įvedus naujus techninius reikalavimus – ne vien dėl kompiuterio ar taikomųjų programų įsigijimo, bet dėl kitų priežasčių. Ir dėl to labai daug projektų yra atmetama. Mokyklų partnerystės turi egzistuoti, turi vykti ateityje, jeigu mes norime pasiekti rezultatų. Tai mums tikrai kelia didelį susirūpinimą. Ir tikrai nebus, ger, nebus gerai, jeigu bus patvirtinta tiek nedaug paraiškų, kaip yra dabar. Mūsų tikslas buvo palengvinti visą šį procesą. Norime supaprastinti formalumus. Tačiau akivaizdu, kad atsitiko visai priešingai. Ir tai apsunkino mokyklų gyvenimą. Ir ES programos nevyksta taip, kaip turėtų. Mums reikia spręsti šios problemas ir pakeisti jas taip, kad kitais metais daugiau būtų patvirtinta projektų. Iš tiesų, ta atsakomo reakcija, kurią gauname, rodo, jog egzistuoja daug problemų, ne vien dėl lėšų dydžio, bet apskritai dėl tų pro, projektų, kurie yra patvirtinti skaičiaus. Ačiū. Aš pritarčiau poniai Kamarai dėl vieno dalyko. Aš tikrai buvau šokiruota, pamačiusi lentelės, skaičius, procentus tam tikriems projektams. Tikrai man, mane labai nuvylė, kad tie skaičiai yra labai maži. Ir dažnai daugiausiai lėšų skiriama tiems projektams, kurių pavadinimai yra jau žinomi. Aukštasis mokslas tikrai, jo padėtis šokiruoja, tai yra vienas svarbiausių dalykų. Buvo šimtas procentų mobilizuotas lėšos, tač ir mažai programų Nemažai programų vis dėlto, nemažai projektų buvo atmesta. Norėčiau daugiau informacijos, kodėl tie projektai buvo atmesti ar dėl turinio, ar dėl informacijos stokos, ar dar kažko. Dar vienas dalykas yra susijęs su gyvendinimu projektų nacionalinėse agentūrose. Čia mes gaunam labai skirtingos informacijos iš nacionalinių agentūrų. Dėl problemų buvimo. Aš norėčiau ataskaitos dėl Erasmus Plus įgyvendinimo. Mums reikia daugiau žinoti, kur slypi problemos. ir kokios, kokia rizika yra susijusi su finansinė padėtimi. Jūs matėte gražią kreivę, kai galima matyti, kokių trūkumų, kur gali trūk, atsirasti lėšų trūkumų kitais metais vidutiniu laikotarpiu. Iš pradžių tarsi viskas juda lietai, o paskui atsiranda pikas. Tačiau dabar vykdomiems projektams ar nesumažės lėšų? po dviejų, trijų metų mes tą piką pamatysime, pamatysime, būsime jau galbūt išleidę pusę biudžeko, biudžeto. Ir tai tikrai sukels netikrumą. Tam tikros valstybės narės gal norės dar labiau apkarpyti lėšas. Taip, šios diskusijos yra labai aktualios. Mums reikia planavimą, mums reikia iškumo, tikrumo dėl projektų. Ar mes žinome, pavyzdžiui, kad tie projektai, kurie yra patvirtinti, ar jie bus finansuomi iki pat jų įvykdymo pabaigos? Ar nebus, kad metų bėgyje pasibaigs pinigai? pasveiks pinigai tikrai mūsų mokiniams ar studentams, kurie nori studijuoti užsienyje, tai tikrai jokio aiškumo ar tikrumo nesuteikia. Praeitie tai jau keldavo problemų, mes bandėme siekti didesnio iškumo ir supaprastinimo e, projektų, bet kai jie yra gyvendami, matome, kad padėtis nelabai pasikeitė. Norėčiau daugiau žinoti informacijos, dėl ko taip yra. Dar vienas klausimas man yra svarbus. Turime nuo jo sudėties komisiją, kuri kitaip šiek tiek suformula, suformulavo, susustruktūravo Erasmus programą. Pone Tyson šiek tiek e, kitokių dabar imsis funkcijų kultūros ir švietimo klausimai kitam komisijos nariui tenka. Kaip kitas įgyvendimas vyks, kai taip yra padalytos komisarų funkcijos – ar vyks tinkamas koordinavimas dar skirtingų komisijos narių e, funkcijų. Norėčiau tai žinoti. Ačiū. Ačiū, toliau Helda Trupa. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad aš noriu kritiškai pasisakyti apie tarybą dėl mokėjimų. Mes turime aiškius skaičius. Sumažinimas 13 procentų šiais metais tikrai ne tai, kas buvo žadėta. Buvo sustarimas tarp parlamento komisijos ir tarybos ir tikrai tai nėra geras rezultatas, kalbant apie e, Europos lūkesčius. Dėl to mes norime tikrai pareikšti griežtą kritiką, aiškę kritiką tarybai, nes tai žlugdo pasitikėjimą Europos institucijomis. Dar vienas dalykas. Norėčiau pritarti tam, ką sakė du kolegos. Uh, dėl senųjų programų pavadinimų, nes mes labai aiškiai reikalavome, kad liktų tų programų pavadinimai, kad būtų aiškiau suprantamos jos paraiškų teikėjams. Taip pat norėčiau žinoti dėl paraiškų teikėjų gairių. Jos dar nėra išverstos į visas ES oficialias kalbas. Tinklalapose naujasis puslapis yra tik tai anglų kalba ir be to jis nėra labai paprastas ir suprantamas, nėra, sunku, nėra lengva jo naudotis. Taip pat noriu tam tikrų skundų pasakyti. Universitetų mokyklų studentai, kurie teikia paraiškas, jie e, yra labai nusivylę, nes labai sunku teikti tas paraiškas ir tai atgraso, atstupia žmonės nuo europinių institucijų. Jos ne, žmonės nebenori, jaunimas nebenori teikti paraiškų. Man atrodo, kad mes visi norėjome supaprastinti paraiškų teikimo procedūrą, kad žmonės noriau dalyvautų Erasmus Plus programoje. Tai, kas vyksta dabar, tikrai nėra tinka, tinkama, nes tai atgraso žmonės kadangi ta paraiškų teikimo procedūra dar, darosi labai sudėtinga. Ačiū toliau, ponas Morgano. Ačiū, dėkuoju, kad paaiškinote. Kaip ir ankstesni kalbėtojai, aš turiu porą klausimų. Aš matau, kad prognozės dėl mokėjimų rodo kreivę link 2020 20 metų, kad jinai beveik dvigubai didesnė nei poreikiai. Ką, rei, ką tai reiškia? Ar mus kažkoks, kažkoks surprizas ištiks? Netikėtumas? Pavyzdžiui, 2016 metais gal bus drastiškai sumažintas finansavimas? Antras klausimas. Kalbama, kad lėšos yra nepakankamos. Aš norėčiau žinoti, kokios yra struktūrinės išlaidos dėl tų lėšų, kurios yra veiksmingai atidėtos ir paskirtos toms programoms, apie kurias mes kalbame. Ir dar vienas klausimas. Aš noriu žinoti, kada bus galima gauti visus duomenys, visą informaciją, nes jūs pateikėte ne visus duomenys, tai yra tik preliminarų skaičiai. Aš norėčiau gauti galutinius skaičius, statistiką, kad mes darytum aišku tikrą vaizdą, kaip yra iš tiesų. Thank you. Uh, Mrs. Šoidrova and the... Pane Šoidrova, paskui dar vieną klausimą turės Helga Trupel. Norėčiau paprašyti visų kalbėti glaustai, nes dar laukia koordinatorių posėdis. Aš norėčiau šitą pridurti prie šios diskusijos. Labai malonu su jumis tą temą diskutuoti. Reikia pasakyti, kad Erasmus tai tokia programa, kuri prilyksta finansiniam instrumentui, e, leidžiančiam pasiekti savo tikslų. Ir jeigu programa nėra gerai gyvendinta, reikia pripažinti, reikia pasakyti, kad tikslai yra nepasiekti. Lengva paaiškinti tai ir komisijai, ir Europos e, ministrų tarybai. Turime pasiekti visus tikslus 2020 e, metams, bet e, tam būtina Erasmus Plus programą įgyvendinti, e, nes tai yra tų pagrindinių tikslų įgyvendimo priemonė. Turiu pasakyti, kad problemų iškyla reglamente. Mes jau čia kalbėjome apie partnerystę agentūros negali riboti sumos skirtos tam tikriems projektams. Tuo tarpu ankstesnėme finansavimo laikotarpyje mes galėjom riboti projekto sumą. Dabar pasikeitė reglamentas ir dėl to iškyla problemų. Nėra tenkinami visi keliami reikalavimai. Thank you. Ačiū Helga Truppel. About... Norėjau tik pateikti klausimą, o kaip bus uh, magistratūros studentų finansinėms garantijoms? Um. Pone Maraga. Ponas Maraga, paskutinis. Buenas tardes. Labas vakaras. Aš tikrai manau, kad Europos komisijos komisijos atstovui nepasisekė, nes jis atėjo čia tuo pat metu, kaip jauni žmonės atstovantis e, premijų laureatus, laureatams. Jaunų žmonių išdėstyti interesai ir reikalavimai programoms buvo akivaizdus. Paaiškėjo, kad Yra dalykų, kurių neįmanoma patenkinti, reikalavimų, kurie nepatenkina. Jauni žmonės e, gavę premijas kartais sudaro įspūdį, kad jie yra nubausti. Taigi realiai Europoje neatitinka e, planavimas žodžiai su veiksmais. Mes komitetas šiuo metu turėtume siūlyti naujas mūsų politinės ekonomikos ir ekonomikos augimo kryptis. Per jas turime remti švietimą, ne tik aukštą į mokslą, bet bendrai visas mokslo rūšis. Dabar turėtume pagalvoti, kaip e, užtikrinti tų programų gyvendimo efektyvumą. Pirmiausia, galvojant apie profesinį ugdymą. Mano nuomonė, turi būti išskirti nauji akcentai. Ir tai darant būtų prasminga išklausyti jaunų žmonių. Turėtume skatinti jaunimo judumą optimaliai. Kitas dalykas. E, Erasmus turėtų bent jau vieno dalyko siekti. Kuo plačiau ir kuo aktyviau e, įtraukti visas e, besimokančiųjų grupės ir vidurinėse mokyklose ir aukštosiuose mokyklose. Tokia būtų įmanoma Europos švietimo sistemos kryptis artimiausiams metams. Pone Nots, galite, pavyzdžiui, atsakyti, galite dabar atsakyti klausimus. Dėkoju. Pirmiausia, pabandysiu atsakyti apie programų pavadinimus, apibendrinsiu klausimus Taip, programos ir toliau egzistuoja, šiandien aš apie jas gal nekalbėjau, nes e, kartais tiesiog yra paprašiau sektorių ar programų pavadinimus įvardinti, bet e, jie yra menkai pažįstami žmonėms, kurie nėra susipažinę su tomis programomis. Jūs patys labai gerai tas programas žinote, žinot, e, kas kam yra skirta, bet ne visiems visada tai yra aišku. Todėl aš uh, Savo kalboje norėjau e, manipuliuoti sektorių pavadinimais, o ne programų pavadinimais. Bet programų pavadinimai, kaip žinia, tebe egzistuoja, kaip jūs teisingai pastebėjote. Porą pastabų dėl biudžeto buvo išsakyta. Ar bus planai įgyvendinti praktiškai? Biudžeto planus nustato ne Europos komisija, daugiametėje finansų perspektyvoje jie yra nustatomi tarybos ir parlamento kartu. Tiesa ta, kad 2016 metais įvyks metės finansų programos vidutinės trukmės peržiūra ir egzistuoja tam tikra grėsmė, kad viskas bus pakeista. Būtina pasirūpinti, kad programos būtų gerai gyvendintos, kad galėtume parodyti rezultatus ir per vidutinės trukmės peržiūrą e, galėtume įrodyti, kad programa yra tokia pat svarbi, kokia buvo prieš keletą metų, kai e, buvo MFF pradinis variantas svarstomas. Reikia pademonstruoti, kad programa gali prisidėti prie daugelio dalykų Europoje, leidžia peržiūrėti švietimo sistemą, e, prisideda prie augimo Europos Sąjungoje. Tai bus teisinga, e, 2000, tai bus pasakyti, 2016 metais, kaip kad buvo prieš porą metų anksčiau. Bet e, akivaizdu, kad reikia išlaikyti akylumą. Ar e, padidėjęs pastaraisiais metais biudžetas iškelia tam tikrą grėsmę? Taip, nes e, reikia mobilizuoti paklausą. Labai daug buvo pasakyta apie programų dalyvius, įvairias organizacijas, kurios e, mano, kad procedūros nėra pakankamai supaprastintos. Apie šį aspektą turime galvoti, nes e, reikia susilaukti pakankamai susidomėjimą programą. Kai kuriuose srityse susikerta poreikiai kaip ponė Šodrova minėjo, vienas dalykas, kurį turime garantuoti ir apgindami ir biudžeto padidinimą, yra rezultatai. Turime galėti parodyti rezultatus. Tai darydami turime tam tikrų mastų teikti ataskaitas, akivaizdžiai atsiskaityti rezultatus. Aš žinau, kad programų dalyviams iškyla sunkumų dėl to, kad mes prašome daugiau ataskaitų, jos turi būti reguliaresnės, bet tai yra reikalinga, kad mes parodytume programų rezultatus. Kita vertus, kaip aš jau minėjau, sumažėjo poreikiai teikti ataskaitas, kai jos yra nenaudingos. Pavyzdžiui, nereikia įrodyti kelionės išlaidų. Mes dabar teikiame fiksuotų išlaidų ataskaitas ir tai gerokai supaprastino administracinę da, administracinį darbą. Taigi viena vertus mes tengiamės viską supaprastinti, bet kita vertus suprantame, kad reikia daugiau ataskaitų, kad galėtume parodyti programų rezultatus. Tai darydami turime užtikrinti, kad ataskaitos būtų kuo paprastesnės. Turime vengti ataskaitų dubliavimo. Nes neretai mes prašome atsiskaityti už tuos dalykus, e, apie kuriuos informacija jau pateikta teikiant paraišką. Tai yra visai nebūtina, nes e, programų rezultatų tai neparodo. Taigi yra paraiškų, yra paraiškų teikėjų, dalyvių, kurie vertina procedūras dar labai nepalankiai, bet mes e, stengiamės viską sutelkti į rezultatus ir prašyti, kad būtų skaitoma dėl rezultatų. Buvo pateikta klausimų dėl e, kumenijos programos ir e, mokyklų mokykloms programos. E, jau savo pirminėje kalboje sakiau, kad reikia galvoti apie programų mastą, reikia atidžiau apie tai pagalvoti. Per programos pirmuosius metus nacionalinės agentūros neišnaudojo galimybių, kurios egzistuoja, galimybių sumažinti biudžetus. Ir mes dabar su jumis kalbamis, bandome patarti, ką reikėtų padaryti. Nacionalinės angetūros pačios turi sugebėti įvertinti, ar teikiami projektai yra prasmingi, ar jie nėra išpūsti be reikalo, kaip aš pasakiau savo pradinėje kalboje. Nes tų vadinamų išpūstų biudžetų e, tiesioginis padarinys yra tas, kad e, mažiau projektų belieka. Tiesiog negali pakankamai projektų būti įtraukta. Apie tai su nacionalinėmis agentūromis mes kalbamės. Norime nacionalinių agentūrų vaidmenį vertinant biudžetus sustiprinti. Norime, kad e, paskirtas biudžetas nebūtų per daug didelis. Ta, klausim, ta problema mes suvokiame ir stengiamės rasti geriausius sprendimus. Mokėjimų stoka. E, viena iš kolegių paminėjo. Dabar nacionalinėse agentūroje susidariusi e, suma bus pakankama gruodžio mėnesių, bet ne toliau. Kitais metais, sausio mėnesį, mums reikės jau kitų metų biudžeto. Ir įmanoma, kad po vasaros e, pinigų nebeliks ir tų vadinamųjų buferių, kurie dabar yra sukurti nacionalinėse agentūroje, uh, E, nebepakaks. Aš visiškai sutinku su to, ką sakėte, ir padėtis yra analizuojama. Pateiktas klausimas e, dėl e, mokymo atrankos mastų, aukštojo mokymo, atsiprašau, skaičių. 13 procentų skiriama todėl, kad aukštaja mokslu yra skiriama, taikoma kitokia sistema negu kitiems. Jiems yra iš anksto uh, paskiriami partneriai. Pavyzdžiui, Erasmus atveju yra užtikrinama sertifikavimo sistema ir paprastai Erasmus programoje dalyvauja tie patys universitetai kiekvienais metais. Todėl tas atrankos skaičius yra toks aukštas. Aš jau minėjau, kad mobilumas dabar yra organizuojamas per institucijas. Mes netrenkame čia pavienių asmenų, mes viską darome per institucijas. Tačiau be abejo e, skirtumų nemažai atsiranda lyginant su mokyklų sistema. Mokyklose, mokyklos kiekviena atskirai turi prašyti dalyvauti e, projektuose. Kažkas iškalbėjusių sakė, kad anksčiau, kai neužtekdavo pinigų, pabaigoje studentai gado mažesnės stipendijas. Erasmus Plus programoje to nebėra. Dabar iš anksto e, nustatome ir paskelbėme stipendijos dydį ir ta stipendija turi išlikti vienoda visą laiką. Iš dalies tai e, turi negeros įtakos, nes universitetai e, iš anksto sumažino stipendiją studentams, žinodami, kad biudžetas gali sumažėti, o jie nori išlaikyti tokį patį studentų skaičių. Jeigu taip, jeigu atsitinka taip, kad įgyvenant projektą biudžetas sumažėja, universitetas yra priverstas vis tik mokėti tą sumą, kuri buvo pažadėta pradžioje. Yra čia tokių vidinių prieštaravimų nemažai, kuriuos reikia išlyginti ir tikimės, kad galiausiai studentai nenukentės. 13 procentų mokėjimo signavimo mažinimas. Jis numatytas daugiametėje finansų programoje MFF. Tai nėra kažkas tai išrasta naujai šiais metais. Daugiametėje finansų programoje tai buvo numatyta. Vertimai į kitas kalbas yra rengiami e, bendradarbiavame su nacionalinėmis agentūromis, kad būtų interneto svetainės ir vadovėliai verčiami, kad e, kiekviena kalba būtų randama medžiaga, tačiau tai yra palaipsnis procesas, tačiau jis gali šiek tiek užtrukti. Dėl paskolų studentams garantijų sistemos. Europos investicijų fondas ir Europos komisija e, procesą susitarimų jau užbaiginėja ir mes tikimės, kad e, visi mokėjimo signavimai bus įvykdyti šiais metais ir bus pradedama priiminėti naujus įsipareigojimus. Tikimės, kad iki kitų metų viskas bus gerai. Nenumatytos išlaidos. Nenumatytoms išlaidoms irgi yra nustatyta aukščiausia riba teisės dokumentuose administracinėms išlaidoms ta suma siekia 1,9 procentus, o valdymo išlaidoms 3,4 procentų. Šiais metais šias e, sumas šiek tiek virsėjome dėl labai paprastos priežasties. Yra labai daug naujos programinės įrangos e, reikalaujama, ją reikia sukurti Bėgant laikui e, tie kaštai neauks. E, su biudžetu lyginant e, procentas tikrai nepadidės. Įgyvendimas vis dar vyksta. Negaliu pateikti galutinių duomenų, nes įgyvenimas nesibaigė kitų metų pradžioje dar tęsis tas darbas ir su projektais, kurie jau yra pradėti. Labai daug projektų užtrunka dviejus ar trejus metus, o galutinius duomenius e, surenkame tik po dar daugiau metų, tačiau šitą nuspręsti jau galime. Preliminariai kitų metų rudenį turėtume daug maž pilnai įsivaizduoti, kas yra, buvo padaryta 2014 metais. Buvo pateikta klausimų apie jaunimo dalyvavimą tose projektuose. Ir šiais metais e, norime dar aktyviau įtraukti jau dalyvavusi jaunimą. Šiais metais yra numatyta tokia perkelimo į iš ankstinį finansavimą sistemą, aukštąją mokslų Erasmus sistemai tai yra skiriama dėl ekonominių sąlygų yra remiama labiau e, profesinė, profesinė ūkdymo sistema iš dalies e, Tuo galime paaiškinti, kodėl e, mokykloms nėra skiriama tiek pinigų, kiek būdavo skiriama anksčiau. E, profesinis ūkdymas yra aktualesnis dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis. E, aš trumpai atsakiau jūsų klausimus, tikiuosi, kad jūs tenkinu, bet laiko buvo labai mažai. Answers. Ačiū už atsakymus, ačiū už pristatymą ir už informaciją. Ačiū visiems už tai, kad aktyviai dalyvavote šiame, šioje labai svarbioje diskusijoje. O dabar norėčiau paprašyti e, koordinatorių likti koordinatorių posėdėje. Posėdis uždaras, e, visus nekoordinatorius prašyčiau išeiti.